Okay, colleagues, um, good morning. Labas rytas, kolegos. Siūlau tęsti posėdį. Šeštas klausimas klausimų valanda. Siūlau antrą ir trečią klausimą atsakyti kartu, nes jie skirti tam pačiam reglamentui dėl kankinimo įrankių. Pirmasis klausimas. Jėglė klausimas. Pane Jėglė, gal galite trumpai paaiškinti savo klausimą? Ačiū, ponė pirmininkė. Esu kiek prikimusi, bet manau pavyks man pristatyti savo klausimą. Teiravausi dėl pasikeitusios situacijos Kirgizijoje, ten yra nauja vyriausybė, užmesgėme su jais kontaktus ir mane domina, situacija iki žiemos. Žinau, kad Kirgizijai žiema yra ypatingas iššūkis, taigi mane domina, kaip sekasi komisijai bendradarbiauti su Kirgizijos vyriausybė, valdžios atstovais, ar mes galime kažkaip teigiamai paveikti situaciją Kirgizijoje kaip partneriai Priminsiu, kad žmogaus teisio atstovai e, buvo e, uždaryti kalėjime ir vienas iš jų yra pakankamai žymus ir garsus. Kągi, kaipgi mes jiem galėtumėm padėti, kadangi situacija Kirgizijoje pasikeitė ir ką galėtų padaryti užsienio reikalų komitetas, turėdamas naujus įgaliojimus. Ačiū. So turn... Ačiū, ponė Jaglė. Dabar paprašysime komisijos atsakyti apie bendradarbiavimą su Kirgistanu. Okay. Thank you, Madam Chairman. Ačiū, ponia pirminkė. Europos komisija seka pokyčius e, Kirgistane atidžiai. Mes e, norime padėti šaliai siekti taikos, stabilizacijos ir konstitucinės demokratinės tvarkos, kurime mūsų e, siekiai buvo pakartoti ne kartą ES užsienio reikalų taryboje E, vyriausiasis įgaliotinės ir e, Centrinės Azijos atstovų, atstovų Centrinėje Azijai. Komisija savo pastangas e, vertina platesnėme tarptautinėme kontekste ir mes ir toliau koordinuojame savo veiklą su jungtinėmis tautomis, jungtinėmis valstybėmis ir tarptautinė bendruomenė. Mūsų dalyvavimas susijęs su diplomatinė ir humanitarinė pagalba, taip pat ir vystamąją pagalbą siekiant patenkinti didžiulius Kirgistano poreikius. Per paskutinę donorų konferenciją Biškeke ES buvo, e, tapo antra didžiausia donorė po pasaulio banko ir mes ir toliau tieksime savo paramą kuri iki šiol buvo daugiausia skiriama socialiniai apsaugai, švietimui ir įstatymų viršenybei. Kai dėl krizės įvykusios šalyje praėjusį balandžio mėnesį ir susidūrimų birželio mėnesį, komisija teikia humanitarinę pagalbą ir taip pat e, padeda renkti rinkimų procesą. Mes padėjome renkti naują konstituciją padėjome renkti rinkimus, kurie vyko spalio 10 dieną. Taip pat padėjome kurti pajėgumus e, ministerijose, įskaitant Teisingumo ministeriją. Taip pat siekiant padėti rekonstruoti šalį po konfliktų šalies pietos, pietose. Mes padame atstatyti namus, jeigu e, vietiniai gyventojai neperkelmi jėga. Jie turi laisvai pasirinkti ten, kur nori įsikurti. Todėl tai yra sąlyga mūsų pagalbai atstatant būstus. Komisija taip pat e, sveikina tą faktą, kad Kirgizija kartu su e SBO E, sutarė dėl naujos bendros saugumo iniciatyvos, tai yra naujas projektas, kuris yra skirtas sustiprinti e, vidaus reikalų ministerijos pajėgumus, e, išlaikyti teisėtvarką ir padėti gerinti santykius tarp vietos bendruomenių ir tai prisidėti prie viešosios tvarkos atkūrimo ir sumažinti tarpetninių įtampų sumažinimo. Mes taip pat esame pasirengę finansuoti tarptautinį tyrimų komitetą, e, kuris tirtų tuos susidūrimus įvykusius praėjusį birželį, nes manome, kad tai yra būtina sąlyga tam, kad būtų užtikrinta ilgalaikė taika ir susitaikymas toje šalyje. Dėl kontaktų su nauja ateinančia vyriausybė, kaip žinote, po spalio mėnesio rinkimų vyksta darybos ir atrodo, kad bus būtina bent trijų politinių partijų koalicija. Penkios politinės partijos pakliuvo uh, į parlamentą e, viršijusios uh, e, rinkimų ribą uh, nacionalinių mastų ir vietiniams rinkimams. Iš viso dalyvavo rinkimuose 29 politinės partijos, penkios iš jų įveikė tą ribą ir jie buvo išrinkti į naują parlamentą. Mes esame informuoti, kad darybos šiuo metu dar vyksta. Dar e, nesuformuota koalicinė vyriausybė, tačiau per savo kontaktus su Kirgizijos prezidentu ir mes paraginame juos parengti, e, sukurti koalicinę vyriausybę kaip galima greičiau. Tokią vyriausybę, kuri galėtų veikti veiksmingai ir spręsti šalies problemas. Kai dėl demokratinių šalies perspektyvų ir mūsų santykių su nauja vyriausybė perspektyvų. Tai, kaip jūs e, teisingai priminėte, partnerystės ir bendradavimo susitarimas yra mūsų pagrindinė priemonė dvišaliams santykiams. Ir taip pat remiamės Vidurio Azijos strategiją. Taigi, kai nauja vyriausybė bus paskirta, planuojame pareikšti savo norą ir toliau mūsų e, siekius e, remti socialinio ekonominį šalies e, vystimasi, o tai atitinka ir demokratinių reformų pažangą, pagarbą, poreikį gerbti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės šalyje. Kaip žinote, Europos Sąjunga sukūrė struktūrinį žmogaus teisų dialogą su penkiamis Vidurio Azijos šalimis, įskaitant Kirgistaną. Per pastarosius e, du metus surengėme du darybų etapus Biškeke. Taip pat surengėme pilietinės visuomenės seminarą Biškeke. Tikriausiai žinote, kad Kirgistane pilietinė visuomenė yra gana aktyvi. Jie turi ne vieną organizaciją, kurios yra gana karingai nusteikusios dėl savo teisų e, gynimo. Todėl mes jas remiame kiek tik galime. <clears throat> Kai bus paskirta nauja vyriausybė, ketiname jiems pasiūlyti e, kitą datą sekančiam žmogaus teisų dialogui kuris e, tikimės įvyks e, kažkada kitų metų pirmąjį ketvirtį. Ačiū. Dėkoju Europos komisijai. Matau, kad ponė Jėglė sulaukia atsakymo į savo klausimus. Ponė Jėglė, ar norėtumėte dar pakomentuoti atsakymą, prašom. Iškart norėčiau padėkoti už atsakymą. Jis nepaprastai svarbus. E, vyriausybių pasikeitimas ir buvęs valdžios vakumas e, galėjo būti išnaudotas ir komisija sugebėjo sustiprinti demokratizacijos procesus ir tuo galime tikrai pasidžiaugti. Norėčiau tik pridurti, kad mes norėtume, kad jūs stebėtumėte, kaip yra vykdomas traukimas baudžiamojant atsakomybę visų žmogaus teisų gynėjų šioje šalyje. Dabar perėsime prie kito klausimo, tai yra dviejų klausimų. Pirmiausia, tai yra ponios Gomes, ponios Latford ir mano pateiktas klausimas susijęs su tarybos reglamentu dėl kankinimo įrankių. Ir čia kalba eina apie vieną plačiai aptariamą atvejį Junktinėje karalystėje. Jis yra susijęs su uh, natrio tiopentalio eksportu iš Junktinės karalystės į Arizoną. Ir šis vaistas buvo panaudotas vykdant mirties bausmę. Taigi mums įdomu sužinoti, ar komisija taip pat mano, kad ir šis produktas turi būti reglamentuojamas ir priskiriamas kankinimo priemonėms. Taip pat yra numatytas ne vienas kitas detalus klausimas ir aš jau sutariau su Europos komisijos atstovu, kad į dalį klausimo galima atsakyti raštu, nes klausimas yra tikrai labai detalus. Taip pat yra ir ponios Lochbiller susijęs klausimas ir paprašysiu ponios Lochbiller pristatyti jos užduotą klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė, tai yra susiję su mūsų jau anksčiau vykdytomis diskusijomis šiuo klausimu. Kovo mėnesį Amnesty International ir Omega tyrimų fondas kovo mėnesį paskelbė ataskaitą apie neteisėtą kankinimo priemonių eksportą iš ES valstybių narių į trečiasias šalis. Vėliau parlamentas patvirtino savo rezoliuciją, kurioje ragina Europos komisiją pasiaiškinti, kokiųgi priemonių buvo imtasi vykdant parlamento reikalavimus. Rezoliucijoje yra pateiktas ilgas kankinimo priemonių sąrašas, aš jų dabar neminėsiu, čia yra kalbama apie priemonės, kurios yra numatytos reglamento antrajame priedė. Taip pat mes reikalaujame, kad komisija pateiktų kaip galima greičiau reglamente straipsnį susijusi su galutiniu panaudojimu kankinimui. Pirmininkė, ačiū. Taip pat visiems norėčiau priminti, kad parlamentas iš ties pareikalavo, kad šis reglamentas būtų visiškai peržiūrėtas ir kad būtų peržiūrėtas šio reglamento vykdymas valstybėse narėse. Dabar ponas Herst iš Europos komisijos. Dėkoju, ponia Hautala ponę Lochbiller. Šios klausimus mes galime atsakyti kartu. Aš tikrai nekartosiu to įsipareigojimo, kurį prisėmė ponė Ašten, vykdant šį reglamentą 1236. Apie tai jį kalbėjo birželio mėnesio plenarnėje sesijoje. Tai yra esminis reglamentas, labai svarbi priemonė ES kovojant su kankinimu ir mes norime, kad šis reglamentas veiktų. Dabar to pasakyti kol kas negalime, todėl iš karto po viršelio mėnesio plenarinės sesijos mes sukvietėme valstybės narės į komiteto posėdį, kuriame buvo svarstomas reglamento įgyvendinimo problemos. Taip pat aptarime reglamentą ir sakėme, kad yra daroma šiokia tokia pažanga. Mes norime, kad reglamentas pasiektų trijų tikslų. Pirmiausia, turime padėti valstybėms narėms įvykdyti jų atskaitingumo funkcijas, kurios yra numatytos reglamente. Bent jau dabar buvo nustatytas toks trūkumas. Antras dalykas yra apsvarstyti reglamento pakeitimus susijusius su antru ir trečiu priedu, kuriame kalbama apie eksporto kontrolę arba draudimą tokių priemonių, kurios gali būti panaudojamos kankinimui arba nežmoniškam elgesiui su žmonėmis. Ir trečias mūsų tikslas buvo aptarti galimus reglamento pakeitimus. Taigi mes komisijoje siekiame šių trijų tikslų ir aš norėčiau pasakyti, kad mes tikrai siekiame panagrinėti šio reglamento įgyvendinimo problemas kad būtų galima sustabdyti priekybą tomis priemonėmis, kurios yra naudojamos mirties bausmiai vykdyti arba kankinimui, arba nežmoniškam ir žiauriam elgesiui su asmenimis. Taip pat reikia paminėti konstatuojamąją dešimtąją reglamento dalį mes turėtume vengti neproporcingos prekybos kontrolės ar prekybos apribojimo. Ir čia reikėtų kalbėti apie natrio tiopentalį. E, buvo pranešimų, kad ši priemonė yra gaminama ES ir vėliau buvo eksportuojama į JAV, kad būtų pritaikyta vykdant mirties bausmę Jeffrey Landrigan Arizonos valstijoje spalio 26 dieną. Reikia pasakyti, kad natrio tiopentalio eksportas ir panaudojimas prieštarauja reglamento dvasiai ir ketinimui, nors šis produktas nėra nurodytas reglamento prieduose. Kita vertus, natrio tiopentalis yra anestetinis vaistas, kuris E, pasaulio sveikatos organizacijos e, pagrindinių vaistų sąraše figuruoja. Ir šis e, sąrašas yra svarbus, kadangi vaistai esantis tame sąraše turi būti naudojami visose valstybėse, taip pat ir besivystančiose šalise ir jie turi būti prieinami tam tikromis tinkamomis dozėmis ir už prieinamą kainą. Taigi yra labai plonytė linija tarp tokių vaistų panaudojimo kankinimui arba mirties bausmiai vykdyti ir tokių vaisto eksporto į besivystančias šalis. Taigi mes nagrinėjame šį klausimą, taip pat nagrinėjame ir tą nuostatą susijusią su galutiniu panaudojimu kankinimui Ir 2011 metų pradžioje tikiuosi, kad bus sušauktas antras valdymo komiteto posėdis, kuriame mes pateiksime pasiūlymus dėl trijų siektinų tikslų. Tai yra dėl valstybių narių atsiskaitimo, dėl sąrašo ir priedų peržiūros ir dėl galimų reglamento pakeitimų. Pone pirmininkė, būtų labai gerai, jeigu jūs formaliai, oficialiai galėtumėte pateikti savo klausimą Europos komisijai, nes tokiu būdu visa kolegija galėtų pateikti jums atsakymą. Nes dabar mes turėjome vos keletą dienų atsakymui parengti ir tuo daugiausia užsijima Relex. Taigi, kad visa kolegija svarsytų šį svarbų klausimą, prašyčiau visus išsamius klausimus pateikti uh, Europos komisijai, kad būtų pradėtas ir toliau tęsiamas šis darbas. Ačiū. Ačiū, ponė Rils. Bent jau aš tikrai pagalvosiu apie jūsų patarimą. Pone Liochbiller norėjo sureaguoti. Ačiū. O. Jeigu teisingai supratau, kalbate apie tai, kad vyksta darbai sėkmingai ir 11 metų pradžioje būtų antrasis kreipimasis į valstybės narės teikti e, rekomendacijas. Tai būtų tokia e, laikina darbo tvarkė ir tie papildomi klausimai, tai iš tiesų nėra papildomi, tai tiesiog e, pakartojamos mintis tos, kurios buvo išsakytos mūsų raštiškose rezoliucijose. E, ponas Rut tinkamai suprato ponę Liokpilerą, aš manau. Pone Liokpiler, mes puikiai išmanome jūsų klausimo turinį ir mes juos tikrai išnagrinėjame, ypač po e, parlamento rezoliucijų. Aš kalbėjau apie e, ponius Autala Gumatford pateiktus klausimus dėl natrio pentalio, nes oficialus klausimas raštu pagerintų bendradarbiavimo tarp atskirų mm, generalinių direktoratų. Direktyva dėl draudimo prekiauti kankinimo įrankiais yra svarbi kaip kovos su kankinimais ir žmogaus teisų gynimo instrumentas. Ir mes apie tai diskutavome po to, kai gavome Omega atliktą tyrimą ir jaučiamės įsipareigoję labai atidžiai šį klausimą nagrinėti. Baigėme klausimus galima pereiti prie vieno iš dviejų esminių klausimų šiandien. Septintasis, tai yra klausimas žmogaus teisų vakarų Balkanuose klausimais, atsižvelgiant į komisijos parinktą dešimtųjų metų pažangos ataskaitą. Aš norėčiau paprašyti pona Kukan e, kartu su manimi e, pirmininkauti šiam klausimui, kadangi jis ir e, pirmininkas delegacijos ryšiams su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Montenegro bei Kosovo. Primenu, kad ponas Kukanas pirmininkavo apvaliojo stalo iniciatyvai, reklamo iniciatyvai rugsėjo mėnesį. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad tarp mūsų yra e, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos narys. Uh, Aš su juo susitikau prieš dvi savaitės mm, per asamblėjos posėdį. Tikrai e, mums reiktų vienas kitą, kaip manoma, stipriau palaikyti savo darbuose. Turiu mini mūsų pakomitetį ir Europos tarybos komitetą. Ponas Mersenaro yra politinių reikalų komiteto narys. Taip pat jis rengia pranešimą susitaikymas ir politinis dialogas e, buvusios Jugoslavijos šalyse. Kitas e, narys iš Europos tarybos tarp parlamentinės asamblėjos yra Miljanas Dorik iš Kroatijos. Teisės reikalų komitete dirba, jis rengia pranešimą. E, Europos tarybos valstybių narių įsipareigojimas bendradarbiauti persiekiojant ar vykdant karo nusikaltimų baudžiamąjį persiekiojimą. Taigi 2003-aisiais kaip ir Europos taryba, taip Europos sąjungas įsipareigoja skirti didelį dėmesį vakarų Balkanų šalims, o ES savo ruoštų pažadėjus suteikti europinę perspektyvą, jeigu jos įvykdys e, atitinkamus kriterijus, Kroatija bei buvusi Jugoslavijos Makedonijos Respublika jau yra oficialiai šalis kandidatės, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Jotkalnyje Serbija ir Kosovas, kitos regiono valstybės, laikomos potencialiomis e, šalimis kandidatėmis. Ar suklydau dėl Albanijos, teiraujasi pirmininkė. 1244 tarybos rezoliucijoje atitinkamas sprendimas yra priimtas. Mes žinome, kad 9 e, lapkričio komisija patvirtino savo uh, kasmetinį pažangos dokumentą. Tai yra pagrindinis dokumentas, kuriuo mes remsime savo klausime. Apibendrinant komisijos ataskaitą, galime pažymėti, kad apibendrinama per praeisius metus kiekvienos kandidatės ar patinčionės šalies kandidatės padaryta pažanga, o mes norime didžiausią dėmesį skirti žmogaus teisų situacijai Vakarų Balkanuose, taip pat susitaikymo procedūrams, e, pabėgėlių gražinimui į gimtasias vietas bei taip pat karo nusikaltelių persiekiojimą bei geresnė integracija į Europą. Beje, dar pridursiu, kad vakarų Balkanuose Romų klausimas taip pat yra labai aktualus. Ir e, mes, kaip žmogus teisų pakomitėtis, galime jį nagrinėti, nes šis klausimas turi išorinę e, dimenciją. Taigi dar noriu per nuoširdžiai pasveikinti ponus Marcenaro ir Dorit mūsų posėdėje. Taip pat Amnesty International atstovas yra ponas daktaras Jones. But it's probably coming. Hopefully, yes. So... Kolega yra. Ar ne, jo dar nėra, taigi palauksime jo. Ir taip pat ponas Akselis Valden, kuris vadovauja gener plėtros generalinio direktorato vienam iš skyrių, jis pristatys komisijos poziciją. Aš e, siūlyčiau kalbėtojams neviršinti dešimties minučių pasisakymo laiko, o po to surenksime diskusijas. Taip pat e, ponas, jo ekscelencija, ambasadorius Frosnis e, yra tarp mūsų, jis yra Europos tarybos ambasadorius prie Europos Sąjungos ir puikus mūsų kolega palaikantis ryšius tarp dviejų institucijų. Noriu pasveikinti atsiprašau, pirmininkai pasitaiso, mes pakvietėme Serbijos ir Jotkalnyjos ambasadorius į mūsų posėdį, bet mane informavo, kad jų kol kas nėra. Pone Kukan, ar norite tarti keletą žodžių, kaip įžanga į mūsų šyrytinės diskusijas? Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiamasios ponios, ar ponai. Ambasadorių tikrai nėra, bet matome ambasadų darbuotojus, diplomatus, kuriuos norime pasveikinti. Pone pirmininkė, jūs jau padarėte įžangą į mūsų šiandienos klausimą, todėl ilgai nekalbėsiu, norėčiau suteikti daugiau laiko mūsų svečiams pasisakyti, kurie nepaisė tikrai prasto oro, kur, kuris tikrai yra prastas. Ir tikiuosi, kad daktarė Jones prisijungs prie mūsų laiku, kad jos neužpūstys pakeliui. Žinome, kad žmogaus teisų padėtis vakarų Balkanuose yra vienas aktualiausių klausimų rūpinčio Europos parlamentui, kai prabylame apie šį regioną per praėjusius metus vakarų Balkano valstybės be abejo padarė pažangą kelyje į Europos Sąjungą, nors pažangos dinamika atskirose šalyse yra nevienoda. Neseniai paskelbta komisijos pažangos ataskaita e, išskyrė esminius klausimus žmogaus teisų apsaugos srityje vakarų Balkanuose, ypač pabrėžtas pabėgėlių, viduje perkeltų asmenų, perkelimo teisingumo ir mažumų problemos. Taip pat reikime, kad susitaikymas vykstantis po karo padarė pažangą, Pačios valstybės savo ruoštų prisėmė didesnę atsakomybę ir aktyviau dalyvauja e, regioninėme bendradarbiavime. Tai yra labai svarbus procesas šiam regionui. Taip pat norėčiau priminti Serbijos parlamento rezoliuciją dėl Srebrenicos ar prezidento Josipa Vičirtadžič apsilankimą e, Vukove ir galime pasidžiaugti, kad šie žingsniai tikrai padeda stiprinti susitaikymo procesus regione. Be abejo, EP labai atidžiai seka tai, kas vyksta. Šiuo metu rugsėjo mėnesį regiono, regioninio komiteto, kuris užsiema karo nusikaltimų išaiškinimu, e, Rekon santrupą atstovus. Per vykusi posėdį išgirdome daug naudingos informacijos, kurią pateikė pilietinės visuomenės atstovai dėl susitaikymo regione. Tai labai svarbus įrodymas, liudijantis, kad pilietinė visuomenė nemiega tikėsimės, kad tai padės padidinti politinių lyderių samoningumą ir indėlį susitaikymė ir kelyje į Europos Sąjungą. Nepaprastai džiaugiuosi ir dėl to, kad senatorius Pietro Marčenaro, kuris yra Europos tarybos politinių reikalų komiteto narys ir Italijos senato žmogaus teisų komiteto pirmininkas savo pranešime e, atidžiai išnagrinėjo Rekon iniciatyvą dėl susitaikymo ir politinio dialogo buvusios Jugoslavijos e, šalise. Džiaugiamės, kad e, senatorius yra šiandien čia, bei norime atidžiai išklausyti jo pristatymo apie parengtą pranešimą. O dabar, nedelsdamas, iškart e, suteiksiu žodį ponui Marcenaro, bei kaip žymėjo, pažymėjo mūsų pirmininkė, e, prašau pasistengti nekalbėti ilgiau kaip 10 minučių. Prašom. Grazie, signora yes. Presidente. E grazie. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju ponui Kukanui. Dėkoju jums visiems už kvietimą apsilankyti jūsų komitete. Tai yra puikia <clears throat> galimybė mūsų dialogui. Aš neseniai baigiau savo pranešimą skirtą susitaikymui ir politiniam dialogui buvusios Jugoslavijos šalyse ir 15 gruodžio jį pristatysiu Europos tarybos komitete, o po to parlamentinės asamblėjos e, sausio mėnesio plenarnėje sesijoje. E, kaip žinote, parlamentinė asamblėja sudaro nacionalinių parlamentų nariai iš 47 Europos tarybos valstybių narių. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti kad reikia nepamiršti niekada 1991-1995 metų karo Balkanuose pasiekmių. Karas suformavo ne tik tam tikrą e, institucinę panoramą, kuri iš tiesų smarkiai pasikeitė, bet taip pat ir naują žmogišką geografiją. beveik 200 tūkstančių žmonių žuvo, e, yra daugiau kaip milijonas pabėgėlių ir perkeltų asmenų. Įvyko demografinė transformacija, paveikusi visas regiono šalis. E, tačiau ypač gili ji buvo Bosnijoje ir Hercegovinoje. Nuo Sarajevo iki mažiausių miestų tenai nebėra taip, kaip buvo anksčiau. Na ir nuo to met etnio atsiskirimo procesai nesustojo. Aš tai sakau todėl, kad kalbame apie situaciją, kuri turi didžiulį, patyrė didžiulių pokyčių po to karo. Kai kurie pokyčiai yra negryžtami, todėl būtina suprasti, kad šios situacijos pakeitimas užtruks ilgą laiką. Čia reikia kalbėti apie kultūrinį pasikeitimą, kuris yra lėtesnis negu politiniai pokyčiai. Bendra iliuzija, kad karo žaizdos gali užgyti per trumpą laiką, gali būti pavojinga iliuzija. Mums e, reikia kantrumo, išvalgumo, drąsos ir pasiryžimo. Tik tuomet tokia politika bus e, sėkminga, jeigu neslėpsime nuo savęs tikrovės. Ši naujoji žmogiškoji geografija, e, kur labai ryškus yra etninis atsiskirimas, kelia vieną fundamentalų klausimą, galbūt vienintelį. Demokratija yra teisės viršenybė. Ar įmanoma sukurti demokratiją etniniu pagrindu? Šį klausimą reikia kelti subalansuotai, nes tuo pat metu reikia pripažinti, kad yra tas atsiskirimas, kuris yra institucionalizuotas pagal Deitino susitarimus ir jis buvo būtinas, kad būtų sustabdytas karas. Taigi turime du polius. Iš vienos pusės e, reikia pripažinti, kad demokratija nesuderinama su grinai etniniu pagrindu. Kita vertus, reikia sakyti, kad skirtumų pripažinimas yra svarbiausia sugyvenimo dalis. Ir kažkur tarptų dviejų polių reikia rasti pusiausvyrą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kai kalbame apie Vakarų Balkanų, būsios Jugoslavijos šalis, reikia nepamiršti, kad kalbame apie dvigubą pereimą. Pereimą iš karo į taiką. Taip pat ir pereimą iš komunizmo į demokratiją. Karas prasidėjęs 91 metais tas procesas e, prasidėjo tuo met, kai tas procesas buvo visiškai toli gražu nebaigtas. Jei šiandien palyginsime situaciją su tą situaciją, kuomet pradėjome dirbti, tai žinoma, kad reikia pripažinti, kad ši situacija dabar yra daug geresnė. E, mano nuomonė yra daug pozityvių veiksnių. Vienas iš jų, apie ką priminė ponas Kukanas, tai yra vyriausybės nauji santykiai tarp prezidento Tadičiaus ir Josipavičiaus. Nėra tik, vien tik galimybė abiem šalims, bet ir visam regionui, ypač Bosnai ir Hercegovinai. Žinoma, neminėsiu tūkstančių įvairių e, detalių, kurios leidžia man daryti tokias išvadas, kokias aš padariau. Tačiau vienas antras veiksnys, e, kurį norėčiau paminėti, tai yra dialogas pilietinėje visuomenėje, e, kurio rėmose yra daug įvairių iniciatyvų. Tačiau svarbiausias dalykas yra Rikon sustaikymo eksperimentas, kuriame dalyvauja 900 įvairių organizacijų. Žinau, kad e, jūsų parlamentas apie tai diskutavo netaip seniai, o dviejų šalių prezidentai e, pateikė pozityvę nuomonę apie šį eksperimentą ir tai teikia vilčių ateičiai. Žinoma, yra daug klausimų, kurie dar lieka. Rekon iniciatyva turi apimti visas šalis, dėl to, aišku, turės apsispręsti ir vyriausybės ir išspręsti neišspręstas problemas. Todėl aš manau, kad ir Europos institucijos galėtų pozityviai prisidėti. Rekon komitetas rengia savo statutą ir nori pabaigti įrengti iki sausio mėnesį ir ketina renkti kampaniją, kad e, ši iniciatyva sulauktų paramos. Tai nėra alternatyva teisingumo ieškojimui ir siekimui ar teismų procesams, tačiau noriu e, pasakyti, jog aš, aš tiesiog vardiju dar neįspręstas problemas, pavyzdžiui, dingusių žmonių problema dar 15 tūkstančių žmonių identitetą reikia nustatyti. Teisingumo problema. 2013 metais tarptautinis e, Hagos tribunolas baigs e, savo veiklą, o tuomet teks e, nacionaliams teismams įrodyti, ar jie gali veiksmingai analizuoti karo nusikaltimus. Po to pabėgėlių klausimas Junktinės tautos sako, kad, kad yra dar apskritai daugiau kaip 400 tūkstančių žmonių, kurie yra pabėgėliai arba perkelti asmenys. Dar viena problema, kuri man atrodo labai svarbi, tai yra e, viešas diskursas karo klausimai. Nepakankamai ryšto dar demonstruota šiame diskurse. Reikia kultūrinio nusiginklavimo diskurso. Šiuo metu Kiekviena grupė kūrė savo karo interpretaciją, grįžtama prie nacionalistinės, nacionalistinės retorikos. Na ir paskutinis klausimas yra Bosnijos konstitucija. Tai yra labai svarbus klausimas. Visų pirma, reikia reikalauti pagarbos Strasbūro teismo sprendimui dėl E, tas sprendimas turi būti gerbiamas. Žinoma, tai reiškia, kad reikalinga padaryti konstitucijos ir rinkimų įstatymo pakeitimus. Bet yra ir bendresnis klausimas. Kas tarp mūsų galėjo įsivaizduoti, kad e, egzistuotų įstatyminė tvarka be valstybės, kaip yra dabar Bosnijoje? kaip galima užbaigti e, tą protektorato situaciją, kur egzistuoja e, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Taigi šį klausimą reikia analizuoti išvalgiai ir subalansuotai, atsižvelgiant į vairius aspektus, tačiau ES čia gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Taigi, baigdamas, noriu pabrėžti, kad e, kalbant apie kasdieninį plėtros, ES plėtros e, valdymą, reikia šį klausimą nuolat turėti galvoje, Bosnijos, e, tai yra Vakarų Balkano klausimą. Na ir bendradavimas tarp ES, Europos tarybos ir ESBO galėtų mūsų bendrus veiksmus padaryti veiksmingesniais. Atleiskite, jeigu kalbėjau per ilgai. Ačiū. It's on. So now let's... Dabar suteikime galimybę pasisakyti kitam mūsų kviesniam svečiui, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nariui. Pone Dorič, prašom. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už pakvietimą dalyvauti šiame klausime ir galimybę trumpai pristatyti ataskaitą, kuri parlamentinėje asamblėjai bus pristatyta kitų metų sausį ponas Marčenaro kalbėjo apie susitaikinimo procesą ir politinį dialogą. Ašgi kalbėsiu apie vieną siaurą, bet labai svarbų susitaikinimo proceso aspektą. Ponios ir ponai, norėčiau pakartoti, kad paskutinėme dešimtmetyje Per karus Jugoslavija žuvo 200 tūkstančių žmonių, milijonai buvo perkelti savo pačių šalise arba turėjo išvykti iš savo šalių ir tapo pabėgėliais. Dabar 15 tūkstančių e, žmonių vis dar yra dingę be žinios. Per šį laikotarpį buvo atlikta labai daug karo nusikaltimų ir akivaizdu, kad susitaikinimas nėra galimas, jeigu e, karo nusikaltėliai nebus patraukti atsakomybėn ir nebus užtikrinamas nebaudžiamumas už karo nusikaltimus. Kaip žinia, buvo įkurtas tarptautinis tribunolas buvusi Jugoslavijai. Deja, tik 161 asmuo buvo nuteistas. E, tribunolo užbaigimo strategija ir Europos tarybos rezoliucija pabrėžia, kad atsakomybę perimti veiklą iš tarptautinio tribunolo priklauso regiono šalims. Taigi parlamentinė asamblėja ragina suinteresuotas šalis panaikinti visas kliūtis, kurios e, trukdo įvykdyti teisingumą, ponius ir ponai. Norėčiau paminėti, kad daug kas pasikeitė į gerą per pastarosius trejus metus. Labai trumpai antrajame etape buvo patraukti karo nusikaltėliai baudžiamojon atsakomybėn dėl susitarimų tarp Serbijos, Kroatijos ir Jotkalnijos. Šios šalis keičiasi įrodymais ir tokiu būdu užtikrina tokių asmenų, kurių, kurie nėra išduodami patraukimą būdžiamojon atsakomybėn. Taip pat buvo pasirašyti susitarimai, dvišaliai susitarimai pripažįstantis užsienio teismų um, sprendimus. Paskutinis tokio tipo susitarimas dėl ekstradicijos buvo pasirašytas prieš vieną mėnesį tarp Serbijos ir Jotkalnijos ir Jotkalnyje paprašė, kad penki įtariamieji būtų išduoti iš Serbijos. Nepaisant to, akivaizdu, kad suinteresuotos šalis negali sėkmingai kovoti su nebaudžiamumu, jeigu įtariamieji yra persikelę į trečiasias šalis. Savo pranešime aš Pateikiau šimto tokių atvejų pavyzdžius ir norėčiau padėkoti kolegoms Serbijoje, Bosnijoje, Kroatijoje ir Makedonijoje, kurie pristatė man tokius duomenis. Iš tiesų, emigravusių iš Balkanų skaičius yra žymiai, žymiai didesnis. Todėl būtinas bendradarbiavimas tarp visų valstybių siekiant kovoti su nebaudžiamumu. Tik tai tvirtas tarptautinis bendradarbiavimas leistų patraukti atsakomybę visus atsakingus už karo nusikaltimus. Daugybė įtariamųjų emigravo į JAV, Europą, Kanadą, Australiją ir kitas šalis. Ir šis procesas tęsis ir toliau, kadangi Balkanuose siekiama dėti visas pastangas kovojant su nebaudžiamumu. Žinoma, tokia užduotis nėra paprasta. Kai kurie prašymai ekstradicijai buvo patenkinti, tačiau daugybė buvo atmesta. Pagrindinės priežasis atmesti ekstradicijos prašymą buvo toks, tokios pilietybė, ilgas praėjęs laikas, taip pat e, vis dar vykstantis procesas kitoje šalyje už tos pačius nusikaltimus ir daugybė kitų. Taigi, ponios ir ponai, mes turime savęs paklausti, kodėl e, nepasiekiame rezultato. Pirmiausia, reikia priminti, kad vos kelios iš 47 e, Europos tarybos narių pasirašė konvenciją dėl senaties termino netaikymo karo nusikaltimų bylose. Taip pat ir nepasirašyta konvencija daugelio šalių dėl konvencijos šiuo klausimu. Taip pat Romos statutas nėra ratifikuotas visų valstybių, mažiau negu pusė narių pasirašė konvenciją dėl um, teismų sprendimų taikymo. Ir daugybė valstybių narių pateikė išlygas dėl konvencijos taikymo. Yra šalių, kurios nepasirašė nei konvencijos, nei papildomų jos protokolų. Tokia situacija rodo, kad būtinas skirti dėmesį į Europos ekstradicijos konvenciją ir protokolų taikymą. Be to, Europos tarybos institucijos turėtų gauti informacijos ir teikti informaciją apie valstybės narės, kurios netaiko teisinių principų, kadangi praktiškai daugybė šalių nei išduoda asmenų įtariamų karo nusikaltimais, nei jų traukia baudžiamojant atsakomybėm. Taip pat mes siekiame pateikti rekomendacijas ministrų tarybai peržiūrėti Europos ekstradicijos konvenciją, pabrėžiant būtinybę bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Galiausiai aš norėčiau Jums priminti, kad nuo 2000 iki 2010 jungtinės tautos paskelbė šį dešimtmetį taikos kultūros dešimtmečių. Ponės ir ponai, teisė į gyvenimą, kankinimo, vergovės, priversnio darbo, už, draudimas teisė į teisingą teismą, teisė į asmeninį gyvenimą, teismą, teisė į religiją, teisė į asmenybės ap, apsaugą, nusavybės apsaugą ir daugybė kitų teisių nėra, nebuvo taikomas pietričių Europoje per pastarąjį dešimtmetį. Todėl aš kreipiuosi į pakomitečio narius, kad jis prisidėtų kovojant su nebaudžiamumu. Kaip matome, ši problema kamuoja ne tik pietričių Europą, bet ir platesnį regioną. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, ponė Dorič. Mes svarstysime iššūkius ir problemas kylančias, traukiant atsakomybę įtariamuosius karo nusikaltimais. Ir mes esame dėkingi Europos tarybai už jų vertingą indėlį į šį darbą. Mes buvome numatę e, suteikti žodį pasisakyti Amnesty International atstoviai, daktariai Sian Jones, kuri ketina kalbėti apie Romų teisės ir Romų situaciją um, buvusioje Jugoslavijoje. Taigi, daktarė Jones, prašom. She, what did I... Sorry? I don't understand. What was the problem? Yes, here. Can you put this to note? Okay. Um, on an issue that I think is um, of concern. Maničiau, šis klausimas turėtų rūpėti visiems gyvenantiems Europoje. Šiandien e, daugiausia kalbėsiu apie situaciją Kosovą. Uh, Tačiau užsiminsiu ir apie kitas Balkanų valstybės, bandysiu sutilpti į 10 minučių. E, mūsų pranešimas pavadintas e, Jų nereikia niekam, ne tik Kosovas, Vokietija, Prancūzija ar Jungtinė karalystė, bet ir kitur e, šių žmonių niekas nelaukia norėčiau jum pristatyti e, tos žmonės, su kuriais kalbamės Kosove, teiraujamės, dėl kokią patirtį jie sukaupė, e, kai, kokia buvo jų gražinimo procedūra. Ir e, Europos tarybos generalinis sekretorius padarė savo pranešimus ir ki kiti aukšti pareigūnai, o čia mes regime žmonių mintis, kuris jie išsakė savo kailių, patyrė gražinimo procedūras. O kalbant konkrečiai apie Kosovo persekiojimo grėsmė yra didelė ne tik Romams, bet Aškaliai ir Egiptams, serbams, kurie e, tapo etninė mažuma ir albanams. Taigi Daug etninių mažumų kentėjo nuo serbų valdžios iki 99 metų. Reiktų pasakyti, kad jungtinių tautų žmogaus teisų reikalų komisaras e, pažymė, kad šios grupės e, e, patiria didelę pavojaus grėsmę ir yra diskriminuojamos, taigi šie diskriminavimo veiksmai pažeidžia rūmų teisės. Pirmiausia, jie neturi jokių dokumentų, taigi neturi teisės į pilietybę ar galimybės gauti leidimį, leidimą gyventi. Taigi žmonės gražinami į Kosovą ir tampa asmenimis be pilietybės. Dėl to buvo išreikštas nekartas susirūpinimas. Taigi, jie neturi teisės į švietimą, sveikatos apsaugą, darbą bei gyvenamąją vietą. Dar kart pakartosiu, jog reikia leisti aškalį tautybės vyrui pasisakyti, kuris gyveno Vokietijoje ir iki 70 metais buvo gražintas į Kosovą. Jo šeimai reikėjo trijų metų, kol gauti gauti dokumentus, jo 17-metė dukra negalėjo laikyti mokyklos iki to laiko. E, pasak e, UNICEF, mažiau nei 23 procentų vaikų, kurie yra grėžinami, gali tęsti mokslus. Panašus nerimas yra ir dėl e, teisės į sveikatos apsaugą. ES teikia savo pagalbą ir vidaus, Kosovo vidaus reikalų ministerija e, man, nustato, kad gražinti žmonės turi turėti prieigą prie sveikatos apsaugos, tačiau realybė yra kitokia. Žmonės, kurie yra gražinami, neturi e, galimybės apsilankyti pas gydytoją ir neretai žmonės, kurie buvo gražinti, yra prievartą gabenami į ligoninės. Yra keturi e, tokie atvejai užfiksuoti. Toliau nėra e, galimybių užtikrinti ur, tinkamą gyvenamąją vietą. Romai neretai negali grįžti į savo būsius namus, kadangi jie yra užimti ar sugriauti per karą, kitus smurtinius įvykius, dažnai ten jau gyvena svetimi e, žmonės, 40 tūkstančių mm, oficialių paliūdimų yra, kai žmonės nega, prarado namus ir neturi kur grįžti ir taip pat e, gražintiems asmenims jokie altern, joks alternatyvus būstas nepasiūlomas. Taigi visą tai liūdėja, kokia yra sunki realybė. E, susipažinę su situacija Kosove, kolegos aišku žino, kad ten nedarbas yra kažkur 45 procentai oficialiai, tačiau e, neoficialiai jis siekia net 99,5 procento. Mes lankėmės nedidelėje Kosovo vietovėje, ten gyvena 4-5 tūkstančiai žmonių, pusė iš jų prievarta buvo gražinti į Kosovą. 40 šeimų turi bent vieną narį, kuris dirba. Ir dažnai darbą apskritai nėra kur rasti, net švietimo srityje, nors žmogus kartais ir turi reikiamą kvalifikaciją. Mes parinkėme rekomendacijas valstybėms narėms ES, jas pritarė, jums pritarė taip pat Europos taryba, Human Rights Watch E, jungtinių tautų žmogaus e, teisų ir pabėgėlių komisaras. Taigi e, rekomendacijose mes raginame negražinti prievartą serbų ir romų, aškalį, tarkime žmonių ir al, taip pat albanų į Egiptą, kadangi po gražinimo uh, jie atsidurs persekėjimo situacijoje ir patirs rimtą žalą, kaip pažymė jungtinių tautų kompetitinga institucija. Toliau papildomos rekomendacijos. E, Taip pat reiktų padėti e, vals... užtikrinti Kosovo vyriausybei, kad jis sugebėtų pasirūpinti prievartą gražintiems žmonėmis. Taip pat reikia e, užtikrinti pagalbą pažeidžiamiems grupėms, kurios nukentėjo nuo karo, taip pat e, nubausti prasižengusius e, ir atsakingus už karo nusikaltimus. Taigi reikia teikti finansinę pagalbą, kad būtų galima įgyvendinti gražinimo ir reintegracijos uh, E, strategija, nes kol kas niekas neveikia išskyrus mm, readmisijos dalį, taigi reikia padėti žmonėms sugrįžti ir tinkamai gyventi. Bendradarbiavimas su Kosovo vyriausybė, mm, perimta ar naujaja po rinkimų, turime užtikrinti, kad šie žmonės gyventų tinkamomis sąlygomis. Atsiprašau, kad uh, E, taip greitai pristačiau tiek daug klausimų. Manęs taip pat paprašė e, daugiau dėmesio skirti buvusiai Jugoslavijos Makedonijos Respublikoje. Šiek tiek pasimečiau laikė, nežinau, kiek dar man liko. Aš vadinsiu šią šalį Makedoniją, nors, kaip žinome, oficialus pavadinimas yra Firom, buvusi Jugoslavijos Makedonijos Respublika. Taigi komisija savo pažangos ataskaitoje nelabai palankiai atsiliepė apie šio, šalį, šio šalies elgesį su Romais, praščiausia e, per pastarosius metus. E, šio šalies politikams labiausia rūpi šalies pavadinimo klausimas, taigi tikėsime, kad ataskaita atkreips jų dėmesį į esamas problemas. Toliau pasakysiu, kad Ahrit e, susitarimas nėra tinkamai įgyvendinamas, nors Romų yra e, oficialiai 2,6 procentų gyventojų, tačiau realiai yra turbūt dvigubai daugiau. E, skurdas tarp Romų siekia 60 procentų, o 70 procentų tarp pabėgėlių iš Kosovo. Vyriausybei nepavyko užtikrinti esminių Romų poreikių ir imtis jokių veiksmų. Buvo priimtas veiksmų planas, čia pateikta tam tikra informacija apie šį veiksmų planą, bet mažai priemonių įgyventinta. Užimtumas 78 procentai Romų Makedonijoje nedirba, moterų nedirbančių skaičius yra dar didesnis. Vyriausybė prioritetas skiria Romų aprūpinimui būstų 320 tūkstančių žmonių pagal Junktinių tautų plėtros agentūros duomenis gyvena uh, nesankcionuotose gyventinvietėse, dažniausia be e, esminių ir būtiniausių patogumų. Vyriausybė problemas bando spręsti su šalių donorių pagalba, kadangi pati negali skirti pakankamai lėšų. E, dešimtmetį trunkantis nesugebėjimas įgyveninti Romų veiksmo planą ir kitus veiksmus buvo kritikuojamas jungtinių tautų kitų ir komisija tą savo kritiką pakartoja, tačiau trūksta duomenų ir jeigu buvo padaryta pažanga, kaip pavyzdžiui, Romų vaikų skaičius lankančius mokyklą padidėjo, bet e, statistiniai duomenys nerengiami, todėl pažangą sunku išmatuoti. Taip pat labai sunkiai vyksta nu, dokumentų išdavimas Romams, ypač Romų vaikams, tas atsispindėjo anksčiausiais metais paskelbtame dokumente. Taip pat komisija atkreipė dėmesį į e, kitas susidariusias problemas, o taip 88 metų dokumentas dėl Romų moterų situacijos e, nesusilaukė jokios reakcijos. 10 metų lapkritį. Kelios dienos prieš ar po komisijos ataskaitos Makedonijos parlamentas priėmė deklaraciją, kurioje įsipareigojo padėti Romams integruotis į visuomenę dėl jų socialinių kultūrinių teisių, tai Makedonija turi užtikrinti bent minimalų švietimą prieigą prie sveikatos apsaugos, teisę į būstą. Taip pat pagal tarptautinę teisę ji turi teisę prašyti paramos iš tarptautinės bendruomenės, jeigu jos reikia. Manyčiau, kad kompetitingas Komitetas nagrinėti situaciją buvusioje Jugoslavijos Makedonijos Respublikoje išnagrinės situaciją ir bendradarbiaus mm, su vyriausybė, kad ji pakeistų savo programas priklausomas nuo donorų tvariomis programomis, kurios padėtų Romams e, gauti prieigą prie jų pamatinių teisių. O galiausiai, kadangi reikia e, tik tai perbėgti per visas tas šalis per 10 minučių. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į tą susirūpinimą, kurį Amnesty International mato dėl Romų Serbijoje ir ypač dėl privartinių Romų iškeldinimo iš jų gyvenviečių. Yra parengtas pranešimas, jis yra internete, taip pat yra uh, ataskaita dėl Kosovo, kiti dokumentai, tai su jais susidomėjo komiteto nariai galės be abejo susipažinti. Taigi, Belgrado miesto valdžia vykdo plačius miesto perstatymo projektus, Europos investicijų bankas taip pat juos remia. Ir mm, investicijų banko valdyboje yra būtent valstybių narių atstovai, taigi šių dviejų institucijų reikalavimais Belgrado mm, valdžia turi iškeldinti Romus ir šeši iškeldinimai buvo užfiksuoti, nebuvo laikomisi e, jokių tarptautinių standartų ir galiojančių teisės aktų tikrai esame nepaprastai susirūpinę, nes 600 neteisėtų gyvenviečių yra Serbija, 120 Belgrade, 124 pasitaiso kalbėtoje Belgrade turėtų būti nugriautos. Aš suvokiu, kad ir egzistuoja didelis nerimas dėl iš Serbijos atvykstančių rūmų. Jie prašo pag E, prieglopščio, viena iš jų yra iš nedidelės Serbijos vietovės. Jie 90-ame dešimtmetyje e, išvyko į Vokietiją ieškoti darbo, ten gyveno 20 metų, o trečiaisiais metais prieš gražinant, jie buvo gražinti į Serbiją, savo gimtąjį miestą, grįžę pamatė, kad jų miestas buvo visiškai nugriautas. E, visos statybinės medžiagos išvoktos ir ištiesus mėnesius jie bandė sutarti su savivaldybė, kad susigražintų teisės į žemę ir kadangi neturėjo kito, kitos išeities, jie e, persikraustė į Belgradą, kur užsiminėjo metalo atliekų perinkimų perdirbimui. Ir, tačiau jie buvo išvaryti iš savo laikinosios gyvenvietės, persikėlė į kitą vietą ir spalio mėnesį dar kartą buvo išvaryti. Taigi praėjusį mėnesį. Dar spalio mėnesį, atsiprašau, buvo iš, dar kartą išvaryti. Ir mūsų partneris, nevyriausybinės organizacijos ten nuvyko. Pirmininkė prašo už, už, užbaigti kalbėtojas. Taigi e, jie prašo jūsų pagalbos ir prašo prieglopščio. Tai ne Romų, o mūsų visų bėda. Turime užtikrinti Romų teisės, ar jie bebūtų Makedonijoje, ar Serbijoje, ar e, Kosove. Ar aš tikrai maldauju padėti jums, padėti užtikrinti jų teisės. Ačiū. Dr. Jones. Ačiū, dr. Jones. Noriu pakviesti kolegas pasisakyti. E, gerai, kad uždegėte šviesą, nes iš tikrųjų atmosfera buvo gana slegianti. Taigi, kolegos, prašom, kas norėtų pasisakyti. Dėl Romų norėčiau pasakyti, jog man buvo labai malonu išgirsti, jog Europos taryba pasiūlė artimą bendradarbiavimą Europos parlamentui, rengiant bendrą veiksmų planą Romų klausimų. Ar kas nors iš mūsų svečių iš Europos tarybos gali pasakyti, kaip reagavo Europos Sąjunga? Žinau, kad tai buvo aptarta ministrų komitete. Ambasadoriau, senatoriau, kas norėtų pakomentuoti? Ambasadorius Roisnis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Galiu patvirtinti, kad bendradarbiavimas tarp Europos tarybos ir Europos Sąjungos plėtojasi labai konstruktyviai. Visų pirma, po to, kai žiniasklaida šią vasarą daug rašė apie Romų išsiuntimą iš įvairių šalių, generalinis sekretorius ėmėsi iniciatyvos ir kreipėsi į įvairių Europos šalių aukštus, aukštus postus užimtus, užimančius pareigūnus atvykti į Strasbūrą spalio 20 dieną, siekiant suvienyti jėgas tiek tarp politinių institucijų ir atitinkamų Europos organizacijų paskiriant tarpininkus, kurie galėtų e, spręsti problemas vietose. Ir kaip girdėjote iš Amnesty International, reikia daug teisinių žinių, sprendžiant įvairias teisinės e, problemas, kuriomis susiduria Romai. Veiksmų planas jau yra patvirtintas ir e, dirbame jį įgyvendindami, naudojomis labai konstruktyvių bendradarbiavimų su Europos komisija. Ypač e, čia mums padeda vicepirmininkė Reding. Ir mes manome, kad rezultatai bus labai apčiopiami. Mums labai malonu matyti, kad Europos parlamentas ir parlamentinė asamblėja e, iš Europos tarybos daug dėmesio skiria šiai problemai, nes būtent politinis dėmesys ir politinė darbo atverkė gali leisti pasiekti rezultatų. Ačiū ambasadoriu. Du kolegos nori pasisakyti pirmiausia. Pone Kopa, po to pone Lochviller. Ačiū. Ačiū už pasisakymus, jie buvo labai įdomus. Trumpas komentaras ir klausimas. Žinome, kad e, žmogaus teisų situacija Makur Baltakanuose keitėsi per pastarosius dešimt metų. Problemas e, yra aštrios ir gana vienodos, tačiau svarbiausias klausimas susitaikymui tarp regiono žmonių Ir klausimas, kuris yra labiausiai politizuotas, yra kaip kovoti su nebaudžiamumu ir kario nusikaltimais. Tačiau norėčiau paminėti ir kitus klausimus, kurie yra svarbus. Žodžio laisvė, nes yra daug e, pavyzdžių, kai naudojama jėga prieš žurnalistus ir žiniasklaidą, korupcija, taip pat nacionalinių religinių mažumų, įskaitant Romų situaciją E, homoseksualų situacija taip pat neįdėli. Taigi dar reikia nuveikti labai daug. Mes kaip socialistų ir demokratų frakcija manome, kad europinė perspektyva yra vertingiausia priemonė veiksmingai sprendžiant šias problemas. Turiu pabrėžti, kad ES turėtų netaikyti dvigubų standartų Kartais iš kandidačių šalių prašome laikytis standartų, kurių netitinka ES pati. Tai nereiškia, kad reikia santykinai kalbėti apie žmogaus teisės, tačiau reikia atvirai pasmerkti mūsų pačių klaidas. Ir Romų situacija yra vienas svarbiausių pavyzdžių. Turiu vieną klausimą ponui Marsenaro. Atsiprašau, kad netėjau čia, kai jūs kalbėjote. Ar turite informacijos tarp Serbijos ir Kroatijos prezidentų sustikimą, kur buvo kalbama apie savanorišką pabėgėlių sugrįžimą? Ar turite informacijos apie politinį susitarimą šiuo klausimu? Ačiū. Ačiū, ponia Kopa, ponia Lochvilera. Ačiū visiems už e, savo pasisakymus ir rekomendacijas. Žinoma, bent jau kai kuriais jų pasinaudosime savo darbe. Turiu keletą klausimų Amnesty International atstoviai dėl Romų situacijos Kosove. Aš e, UNICEF kvietimu ten lankiausi vasario mėnesį ir, kaip jūs sakote, situacija gyvenimo sąlygos yra baisios. Tačiau parlamentui nepavyko pasiekti daugumos, kad šį klausimą įtraukime rezoliuciją dėl Kosovo. Tuo metu e, buvo daug tuščių e, stovyklavičių įrengtų užterš, užterštose vietose. Ir bijomas, kad dėl, kai bus jėga gražinti pabėgėliai, dėl to, kad trūksta būsto, jie gali būti patalpinti tose stovyklavietėse. Ar turite informacijos apie tai? Antra, viena jūsų rekomendacijų buvo padėti, buvo tai, kad Europos komisija padėtų Kosovo valdžiai įgyvendinti reintegracijos programas. Aš iš principo tam pritarčiau, kad tokios programos, to, tokios programos yra organizuojamos Vokietijos vyriausybės. Nes <clears throat> šiuo metu aš 80 tūkstančių Romų bijosi, kad jie bus jėga gražinti į Kosovą. Na, pati pats institucinis aspektas e, yra gerai apibrieštas, tačiau kaip netrokštama mažumą integruoti į darbo rinką, kai oficialus nedarbo lygis yra 45 procentai, o neoficialiai sakoma, kad nedarbas siekia 60 procentų, nes ekonomika nesiplėtoja e, dėl ekonominio nuosmukio, nėra mažų vidutinių įmonių. Taigi tokie būtų, manau, du klausimai. Ačiū, ponė Lochviller. Manau, šiuo metu būtų įdomu suteikti žodį komisijai ir po to mūsų prelegentams. Taigi ponas Valdinas iš plėtros generalinio direktorato. Ačiū. Kaip minėjo pirmininkė, aš daugiausia kalbėsiu apie pažangos ataskaitos nuostatas, ataskaitos paskeltos lapkričio mėnesį. Kaip žinote, Kopenhagos politiniai kriterijai, skaitant žmogaus teisės, yra mums labai svarbus sekant e, kandidačių pažangą. Visiškas žmogaus teisų laikymas yra, laikymasis yra svarbiausia sąlyga įstojant į Europos Sąjungą. Ir tai yra sutartinė pareiga kandidatėms ir potencialiams kandidatėms per asociacijos sustarimus su Europos Sąjunga ir siekiant įstoti į Europos tarybą ir kitas tarptautinės organizacijas. Vertinant pokyčius Vakarų Balkanuose, reikia atminti, e, reikia turėti galvoje platesnį vaizdą. Pažanga šią prasme yra svarbi, kartais įstabi. Tai, ką grįžo, demokratija pakeitė demokra... autoritarinius režimus, ekonomika plėtojasi pakankam, pakankamai smarkiai. Dėl žmogaus teisų apskritai teisės aktai atitinka ES standartus. Tačiau vyriausybėms trūksta pajėgumų įgyvendinant šios teisės aktus apskritai žmogaus teisų laikomas visame regione. Mūsų nuomonė, ES narystės perspektyva yra labai svarbi, buvo e, siekiant šios pažangos. Plėtros pakete mes pabrėžiame tai, kad reikia išlaikyti plėtros proceso patikimumą. Jis pagristas e, narystės perspektyva, bet taip pat reikia griežtai taikyti visus kriterijus. Žmogaus teisės yra vienas iš kriterijų, tačiau e, darybų skyrius dėl teis, teisės teis, ir teisingumo yra taip pat labai svarbus. Žmogaus teisų laikomasi įvairiose daugelėje vakarų Balkanų šalių. Pirmiausia, trūkumai demokratinių institucijų veikloje. Tai turi žymų poveikį žmogaus teisėm. Nepaisant pažangos, klausimų dėl įstatymų viršenybės, skaitant e, teismus, korupciją ir organizuoto nusikalstamumą, išlieka problemomis ir gali paveikti piliečių teisės. Daugelėje šalyjų pastarųjų metų konfliktų pasiekmes vis dar turi įtaką tarpetiniams santykiams, e, mažamų apsaugai, e, pabėgėlių sugrįžimui ar bendradaviamui su tarptautiniu kriminaliniu tribunolu. Ir pagaliau ekonominiai iššūkiai, kuriuos apsunkino pasaulinė krizė, turi poveikį piliečių teisėms. Ne tik taip pat ir per nedarbo didžiulį lygį, kuris daugelį vertinimų viršė 30 procentų. Nors apskritai žiniasklaida Balkanuose laisva, kai kuriuose šaliuose pastebėjome pablogėjimų. Žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė vis dar kelia nerima daugelį vakarų Balkanų šalių. Mūsų ataskaitose paminimos ir paminimi e, fiziniai žurnalistų antpoliai, taip pat kišimasis į žiniasklaidos e, veiklą. Šios klausimus šalis turi spręsti skubiai. Komisija suorganizuos e, konferenciją tose šalise dėl žodžio laisvės gegužės mėnesį. Strateginėme dokumente prie mūsų ataskaitos taip pat pateikta at, ne, pasiūlymų dėl socialinės įtraukos ir reikia geriau pasinaudoti Romo, Romų įtrauk, e, įtraukos e, dešimtmečio programomis ir kovoti su socialinė atskirtimi pagal Europos 20 metų strategiją. Komisija ir toliau vaidins savo vaidmenį stebėdama uh, žmogaus teisų situacijos pokyčius ir remdama Vakarų Balkanų šalis visose stojimo etapuose. Ir mes čia artimai bendradarbiavame su nacionalinėmis institucijomis, taip pat ir tarptautinėmis organizacijomis, ypač Europos taryba ir tarptautinėmis ir vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes taip pat ir toliau skirsime daug mūsų paramos atitinkamai veiklai pagal nacionalinės pasirinkimo stojimo programomis ir e, viso regiono programomis. Taip pat ir e, remdamės Europos iniciatyva demokratijai ir žmogaus teisėm. Taip pat noriu pabrėžti tai, kad mes labai vertiname Europos parlamento ir jungtinių parlamentinių komitetų darbą, e, kalbant apie žmogaus teisų ir mažumos, mažumų teisų apsaugą. Nežinau, ar turiu dar laiko nes norėčiau trumpai pakalbėti apie kiekvieną šalį. Kroatija pradėjo paskutinį darybų dėl stojimo etapą. Jai reikia atitikti svarbius kriterijus, ypač teismų reformų, kovos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumų srityse gerbti mažumų teisės, ypač serbų ir romų mažumų atžvilgių. Tai yra problema, nepaisant karo nusikalstamumo persekėjimo, nusikaltimo persekėjimo, e, nepaudžiamumas dar lieka problema dėl Makedonijos. Ji ir toliau vykdo politinius kriterijus ir toliau vykdė e, reformas, nors ir netolygiai. Komisijos rekomendacijos pradėti darybas su šia šalimi dar išlieka kaip pasiūlymas šiuo metu. Mums nerima kelia politikų, politikų kišimasis į žiniasklaidos darbą. Kitos rytis, kurios kelia nerima, tai yra robų situacija ir diskriminacija, nes e, atitinkami įstatymai ne visiškai atitinka ES standartus. Ohrid pagrindų sustarimo <clears throat> gyvendimas yra labai svarbus etiniams santykiams. Jotkalnyjos ir Albanijos prašymai pradėti darybas e, rodo, kad darybos turėtų būti pradėtos, kai jos atitiks svarbiausius kriterijus, kriterijus, tai yra politinius kriterijus. Daugiausia prioritetų yra susijęs su įstatymo viršnenybe ir Albanijos atveju tai yra demokratinių institucijų veikla. Šie skirtumai rodo, kad kandidatės e, statusą reikia suteikti tik tai Jotkalnyje. Dėl žmogaus teisų, tai abi šalės plačia prasme e, jų laikosi, tačiau reikia siekti daugiau pažangos. Bosnija ir Hercegovina turi pakeisti savo konstituciją, kad jie atitiktų Europos žmogaus teisų konvenciją, kai kalbam apie mažumų atstovus, galima, galimybę dalyvauti uh, valstybės institucijose, jų darbe. Baigiu, ponė pirminkė, apskritai reformų pažanga per pastarosius metus buvo ribota. Tos sritis, kurios kelia nerima, tai yra pabėgėlių didelis skaičius, karo nusikaltimo analizavimas teismuose, Romų situacija, taip pat vaikų teisės, įskaitant e, mokinių atskirimą pagal, etninės, e, pagal etninius kriterijus mokyklose. Ačiū. Dabar norėčiau paprašyti pasisakyti svečius ir atsakyti į tos iškeltas pastabas ar klausimus. Pradėkime nuo senatoriaus Marcenaro. Ir prašyčiau trumpai pakomentuoti tai, ką sakė Amnesty International apie Romus. Turiu priminti Jums, kad galiu Jums skirti po tris minutės maždaug. Tuomet baigsime šį klausimą. Presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į konkretų klausimą susijusiu tarp dėl Serbijos ir Kroacijos santykių, dėl Tadičiaus ir Josipovičiaus susitarimo dėl pabėgėlių. 2005 metais buvo pradėtas Sarajevo procesas, pagal kurį regiono šalis siekia rasti sprendimą iki 2006 metų pabaigos. Deja, sutarimas nebuvo rastas laiku dėl pabėgėlių klausimo. Vėliau Sarajevo procesas buvo atnaujintas ir, kaip sakiau savo žanginėje kalboje, per pastaruosius mėnesius stebimas geresnis bendradarbiavimas tarp šių valstybių, o tai reiškia, kad buvo atnaujintos dėrybos dėl šių klausimų. Nepaisant to, lieka dar neišspręsti kai kurie svarbus klausimai. Pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų klausimas dar nėra išspręstas. Vyksta klausimai, rengiami susitikimai tiek Serbijoje, tiek Kroatijoje. Mums yra sakoma, kad klausimas turi būti nagrinėjamas taip pat ir Kroatijai siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tai tiek norėjau pasakyti šiuo klausimu, o dabar dėl Romų klausimo. Italijos Senato žmogaus teisų komitetas šiuo metu atlieka tyrimą šiuo klausimu ir galiu pasakyti, kad mane visiškai įtikino Amnesty International atstovės pasisakymas. Parlamentinė asamblėja praėjusioje sesijoje aptarė Romų klausimą. Norėčiau iškelti vieną politinį aspektą. Visi žinome, kad Romų klausimas yra labai sudėtingas. E, kai laimi populizmas ir demagogai, tai šį klausimą, šį sudėtingą klausimą tampa neįmanoma išspręsti. Ir aš savo paties šalyje aš labai dažnai susiduriu su tokia situacija. Turime suprasti, kad Romų klausimą būtina spręsti mums visiems, tiek taip pat ir politikams. Reikia žiūrėti, ką politikai gali nuveikti šiuo klausimu. E, pone Dorič, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pridurti keletą sakinių dėl Taličiaus Josipovičiaus susitikimų, kurie per pastarąjį pusmetį vyko labai dažnai. Mes matome daug žadančios pažangos, kiekvieną mėnesį vyksta susitikimai, darbo tvarkės klausimai yra labai įdomus. Pirma, pabėgėlių grįžimas, piliečių ekstradicija, ypač tų, kurie dalyvavo vykdant karo nusikaltimus. Praėjusį mėnesį vyko bendras ekonomikos forumas Ponas Tavič susitiko su Bukovar gyventojais, aptarė jų problemas. Serbija pažadėjo atstatyti kai kurios pastatus ir nutiesti gatves Bukovar. Tai tokia yra situacija regione per pastarosius šešis mėnesius. Pirmininkė, dėkoju ponui Dorič. Dabar ponė Jones. Jūs taip pat turbūt norite atsakyti į jums užduotus klausimus. Is it on? Okay. Dabar labai konkrečiai apie stovyklas Šiaurės Mitrovicoje. Paskutinė mūsų turima informacija yra tokia, kad žmonės perkelti iš Česmin Luk į Mahalą pietų Mitrovicoje, kai kurie žmonės atsisakė būti perkelti, nes baiminasi išpolių iš Albanijos bendruomenės gyvenančios ten. Taip pat girdėjome, kad kai kurie žmonės iš tos bendruomenės, vienas asmo buvo užpultas Šiaurės Mitrovicoje, jį užpuolė serbai praėjus mėnesiui, kai žmonės buvo perkelti į Mahalą e, buvo pradėti sveikatos patikrinimai vaikams. Mus neramina tai, kad Česmin Luk stovykla nebuvo aptverta taip, kad žmonės negalėtų į ją patekti. Ir vis dar yra žmonių, kurie gyvena Osteraud. Žmonės iš Česniuk buvo perkelti į tą stovyklą. Per pastarosius dviejus mėnesius mes girdėjome, kad žmonės vyksta ten, kad išvengtų priverstinio perkelimo. Aš nebuvau susitikusi su tais žmonėmis, tačiau yra asmenų teigiančių, kad tie žmonės gyvena ten ne visą laiką bijodami, kad jie nebūtų atrasti. Žinoma, kad ten yra žmonių, kurie gyvena dėl to, kad neturi kur kitur gyventi. Dėl užimtumo aš pritarsiu tiems, kurie sakė, kad neįmanoma išspręsti situacijos tol, kol šalise nebus užtikrinta teisės viršenybė ir nebus susidorota su korupcija. Kosove situacija yra sudėtinga. Komisijos ir EULEX ataskaitos rodo, kad situacija dėl korupcijos ir teisės viršenybės yra sudėtinga. Pirmiausia, būtina užtikrinti įstatymo viršenybę ir mažesnį korupcijos lygį. Todėl mes rekomenduojame valstybėms narėms negražinti Romų į Kosovą, kadangi nėra realios galimybės Romų įdarbinti Kosove, nes 55 procentai asmenų gyvenančių toje visuomenėje neturi darbo. Žinoma, kad reikia investicijų, tačiau reikia ir labai daug darbo. Ir aš tikiuosi, kad EULEX gaus pakankamai išteklių ir pakankamai paramos, kad galėtų kovoti su uh, nebaudžiamumu ir su korupcija, nes abu klausimus privalu spręsti ir privalu tai daryti labai skubiai. Dėkoju, daktarė Jones. O dabar man labai malonu suteikti galimybę pasisakyti kolegui Kukan, baigiant šį, šį klausimą. O savo ruoštų norėčiau padėkoti Europos tarybos parlamentinės asamblėjos atstovams už atvykimą į šį klausimą. Tikiuosi, kad palaikysime ryšius ir ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiesiems. Pranešimai buvo labai konkretus. Ir norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems pakomitečio ir komiteto nariams. Kaip buvo aptarta šios dienos klausime, lieka neišspręstų klausimų vakarų Balkanų šalyse. Ir tie klausimai bus sprendžiami dar ilgą laiką. Aš norėčiau dabar paminėti tuos klausimus, į kuriuos mes turime atkreipti dėmesį. Šiandien girdėjome pagrindiniai klausimai yra pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų teisės, bendradarbiavimas su tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiai Jugoslavijai, taip pat karo nusikaltimų tyrimas valstybėse. Kitas dalykas yra įsipareigojimas siekti Kopenhagos politinių kriterijų, įskaitant žmogaus teisų laikymasi, mažumų apsaugą ir moterų ir vyrų lygias galimybės bei teisės. Norėčiau paminėti 2010 metais Belgrade vykusi gėjų paradą. Jo saugumą užtikrino policijos pajėgos, tačiau e, paradui pasibaigus vyko susidarimai tarp policijos ir kraštutinių grupuočių. Kitas e, nerima kelintas klausimas yra žmogaus teisų gynėjų ir žurnalistų apsauga bei Romų situaciją minėtose šalyse. ES turi skirti nuolatinį, institucijos turi skirti nuolatinį dėmesį Romų gyventojams, ypač atsižvelgiant į situaciją, apie kurią mes kalbėjome šiandien. Rūpinti šiuo klausimu turi tiek regiono valstybės, tiek ir ES valstybių narių vyriausybės. Aš manau, kad Visus šiuos klausimus turi labai rimtai svarstyti visos ES parlamento delegacijos, palaikančios ryšius su šiuo regionu, taip pat užsienio reikalų komiteto darbo grupė Vakarų Balkanams ir šie klausimai turi figuruoti užsienio reikalų komiteto rengiamuose pranešimuose. Ačiū, ponė pirmininkė. So can... Uh, Ačiū, ponė Kukan. Galime pereiti prie paskutinio mūsų didžiojo darbo tvarkės klausimo. Priminsiu, kad rytoj pasaulis minės pasaulinę AIDS dieną ir mm, dėl to mes rengiame klausimą žmogaus, tema, žmogaus teisės ir AIDS es vaidmuo. Dabar keletas minučių pertraukėlė, kad galėtų pasikeisti salėje žmonės. interest from the press. Okay, and then you decide. Okay. Excellent. So, uh, let's continue uh, with our... Taigi, kolegos, uh, tęsime klausimą. Žmogus teisės ES vaidmuo ir AIDS. Norėčiau pristatyti mūsų prelegentus. Tai yra ponas Henning Mikkelsen iš UNAIDS, kuris yra atsakingas už ryšius su Europos Sąjunga. Jau 25 metus dirba tarptautinių lygmenių kovos su AIDS srityje. Ir puikiai išmano Europos Sąjungos ir Azijos klausimus. Po to ponas Robinsonas Kabelio, kuris yra Vie Libre vadovas, tai yra Peru veikiančios organizacijos padalinys. Jis yra gydytojas, daug metų dirba kovodama su AIDS bei stiprina lytinę, reprodukcinę sveikatą, taip pat ieško naujų gydimo būdų. Toliau ponė Ketrin Totris, kuri yra Human Rights Watch e, dirbanti mokslininkė mokslinio tyrimų srityje, ypač gilinasi situaciją Afrikoje. Būtina mums pradėti galų galę sveikatos apsaugą laikyti viena iš žmogaus teisių. Praeitie tai būdavo kiek pamirštama. Pone Todris dirbo Kolumbijos universitete ir Malavi ir Ganoje pacientų teisėmis ypač domėjosi, taip pat ir komisijos atstovų turime, ponas e, Jean-Claude Baudin, kuris vadovauja skyriui atsakingam už e, žmogiškų išteklių vystymą, socialinį sanglaudą ir užimtumą, taip pat regiu ponę Kretu, e, vystimosi komiteto vicepirmininkę, rengėme nepaprastai įdomią E, įdomų klausimą prieš keltą mėnesių dėl e, žmogaus teisų situacijos Konge. E, šis klausimas rengiamas dėl to, kad kažkur 30,4 milijonai žmonių pasaulyje serga živ ar AIDS, iš jų 2,5 milijono vaikų ligonių ir užsikrėtusių skaičiai auga. Žinoma, kad 9 metais 2,9 žmonės užsikrėtė živ virusu, o kažkur 1,8 milijonų žmonių mirė nuo živ. Akivaizdu, kad didžioji dauguma živ AIDS gyvena e, besivystančiose ar skurdžiose šalise Tačiau visose žemynuose grėsmė yra didelė, taigi Liepa šių metų JAV priėmė rezoliuciją dėl ES atsako į živ AIDS in, in, infekciją ir tą padarėme rengdamėsi Junktinių tautų konferencijai Vienoje. Mes norėjome įnešti savo, į in, savo indėlį į šį renginį. Mes raginame komisijas žmogaus teisių, pagrindinių žmogaus teisų agentūras rinkti daugiau duomenų apie situaciją asmenų, sergančių živ ar AIDS. Aš tikiuosi, kad šiandien e, daug sužinosime apie situaciją, E, kokia yra geriausia praktika, kaip galime padėti sergantiesiems bei užkirsti kelią e, infekcijos plitimui. Taigi žodis ponui Henik Mikkelson iš e, Junktinių tautų AIDS organizacijos ir siūlau neviršyti 8 minučių mūsų prelegentams. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamentarai, mėly kolegos, brangus draugai. Kaip pirmininkė teisingai pažymėjo, mums reikia tenktis glaudžiau susijęti žmogaus teisės su sveikatos apsauga. Aišku, diskusijos prasidėjo į 90-metyje e, dėl žmogaus teisų ir sveikatos apsaugos ryšį. Aš čia e, pateikiu ištrauką iš Londono deklaracijos, kuriai pritarė visi surinkę sveikatos apsaugos ministrai. Tas at, įvyko 88 metais. E, būt, pabrėžiame būtinybę rinkti AIDS prevencijos programas, ginant žmogaus teisės ir žmogaus arumą. Taip pat reikia e, liautis diskriminuoti ir stigmatizuoti živ sergančius asmenius, taip pat e, reikia bendrai stiprinti visuomenės sveikatą. Ir Europos taryba buvo tikra varančioji jėga šiuose diskusijose, buvo prabilta apie AIDS epidemiją tarp homoseksualių asmenų. Džiaugiamės, kad e, parlamentas parengė labai stiprią rezoliuciją dėl živ AIDS tikrai gerai, kad panašios diskusijos vyksta EP, nes ES Europa tikrai yra globalių diskusijų varomųjų jėga. Taigi apie kokias e, teisės mes kalbame, e, turėdami, prabildami apie živ AIDS. Pirmiausia, reikia apsisaugoti nuo infekcijos, tai yra teisė į prevenciją. O kas čia turime omenyje, būtent švietimas, informacija apie živ, lytinį gyvenimą, e, žmogaus teisės bendrai. Taip pat turime teisę į sveikatos apsaugą, į e, tinkamą sveikatos apsaugos sistemą, taip pat užkirsti kelią, kad infekcija nebūtų perdodama motinos vaikos, taip pat yra teisė į privatumą, teisė į laisvę, teisė į savarankiškumą, galimybė priimti sprendimus, teisė į nediskriminavimą dėl e, lyties, e, religijos, e, lygos, šeimininės padėties, taip pat teisė nebūti kankinamiems ir baudžiamies, pavyzdžiui, kalėjimuose, taip pat teisė apsisaugoti nuo smurto šeimose, kitų smurto formų. Aišku, turime užtikrinti mm, sergantiems živ orų gyvenimą, tai yra teisė į gydimą, į socialinę apsaugą, į darbą, teisė į privatumą. Tai taip pat reiškia, kad negalima be jūsų sutikimo paviešinti informacijos apie jūsų lygą, apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą, taip pat teisė e, e, gyventi be smurto. Tikrai negalima priešinti ligonių ir infekuotų ir, ne, ir sveikų žmonių teisės. Buvo diskusijos, kad gal visus živ žmonės reiktų kur nors sugrūsti į nuošalę salą ir ten juos palikti, panašus, panašios diskusijos vis dar vyksta. Uh, ir bandoma visai iškelti sergančių sveikųjų žmonių, žmonių teisės aukščiau, sergančiųjų živ AIDS teisų, bet tikrai nėra tokia intencija, mums reikia elgtis visiškai priešingai, mums reikia apginti sveikųjų teisės, ginant sergančiųjų teisės, reikia suvokti živ AIDS lygos pobūdį kaip lytinių lygų perdoma lyga tinkamai įgyvendinės lytinės sveikatos ir reprodukcijos programas galėsime užtikrinti teisę į sveiką ir laimingą gyvendinimą. Žmonės turi teisę gauti informaciją ir į paslaugas. Ne visuomet yra tokia situacija ir net Europoje vos pusė žmonių laiku yra diagnozuojama živ ir kita pusė E, kitai pusė lyga aptinkama pernelik vėlai, liudyja, kad stigmatizacija yra didelė ir žmonės slepia ar nenori pripažinti savo lygos. Akivaizdu, kad živ AIDS ir žmonių teisių ryšys yra įtvirtinas tarptautiniuose dokumentuose. Vienas iš jų yra įsipareigomų deklaracija, pirmaisiais metais patvirtinta pasaulio lyderių. Ten aiškiai pažymėta, kad kova su živ AIDS turi būti grindžiama žmogaus teisėmis. Pagarba jums, toliau šeštaisiais metais politinė deklaracija buvo paskelbta. Joje buvo įsipareigota visuotinė prieiga prie živ AIDS prevencijos programų, gydimo iki dešimtųjų metų, o Europoje ketvirtaisiais metais Dublino deklaracija dėl partnerystės kovoje su živ AIDS Europoje ir Vidurio Azijoje buvo priimta. Taip pat aiškus ryšys su žmogaus teisėmis, taigi kokia yra esama situacija, galime mes kalbėti, daryti įsipareigojimus, bet ar yra reikalingų instrumentų, kurie užtikrintų veiksmingumą, galime pasidžiaugti, kad pastaraisiais metais padaryta pažanga, e, teikiant informaciją, visos pasaulio valstybės e, yra padariusios įsipareigojimus ir teikia ataskaitas, kaip jiems sekasi juos vykdyti. Dešimtaisiais metais e, buvo parengta ataskaita, praėjusią savaitę UNAIDS paskelbė ją. Čia mes galime štai tokią informaciją sužinoti, kad uh, vis daugiau yra įstatymų, politikų, politikos ryčių, kurie mažina efektyvę kovą su živ. E, kai kurios šalis pripažįsta, kad jos vis dar turi tokių įsistatymų. 106 valstybės informavo, kad juose gavoja, galioja panašaus pobūdžio įstatymai. Na nors e, infekcijos suvokimas auga, bet ne visur yra situacija gera. 79 šalise pasaulyje yra vienos ryšės, e, vienos lyties e, asmenų santykiai diskri, diskriminuojami. Taip pat kai kur nemažose dalise šalis, šal, nemažai šalių yra prostitucija už įstatymo ribų. Toliau apribojimai sergančių živ AIDS kelionėms. Čia padaryta tam tikra pažanga. Čia nebėra JAV ir Kinijos žemėlapyje, bet 51 šalis, teritorija ar sritis e, riboja sergančių živ AIDS e, galimybę e, keliauti, nors tokio draudim, toks draudimas nėra pagristas jokia mokslinė informacija. Aš perėsiu prie paskutinės savo skaidrės, vieną peršauksiu. Taigi, ką mes turime padaryti? E, pažanga yra, bet vis dar yra teisinių kliučių, e, taigi reikia keisti įstatymus, Pirmiausia, reiktų reformuoti ir stebėti esamus įstatymus, nors tai trunka ilgai ir ne visuomet tokias pasangas vainikuoja sėkmė, bet tai yra viena iš priemonių. Taip pat reikia apmokyti policininkus, kad nebūtų diskriminuojami sergantį asmenis. Taip pat reikia sveikatos apsaugos darbuotojus apmokyti nediskriminuoti, laikytis slaptumo, tinkamai gydyti sergančiosius asmenis Toliau reikia suteikti ligonėms galimybę pasinaudoti teisininę pagalbą, kad jie žinotų savo teisės, taip pat reikia mm, šviesti sergančiuosius bei mažinti e, sergančiųjų stigmatizavimą. Tokiu būdu mes gal gyveninsime jų AIDS e, viziją, būtent kad nebebus naujų užsikrėtimo atvejo, nebus diskriminuoja sergantis asmenis ir niekas nemirs nuo AIDS. Ačiū, ponė Mikkelsenai, jūs buvote turbūt vienas pirmųjų kūręs Danijoje organizaciją dirbančią žyvait srityje. Ir taip e, pavyko sudominti kitas institucijas. Toliau norėčiau paprašyti Robinson Kabelio papasakoti apie įdomius projektus Peru. Ačiū, ponia pirminkė. Kalbėsiu ispaniškai. Taigi labai ačiū, ponia pirmininkė. Gerbėjai parlamento nariai, kolegos, Man labai didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje ir tarti keletą žodžių apie mūsų patirtį Latino Amerikoje. Aš esu iš Peru ir jau maždaug 15 metų dirbu živ AIDS srityje. Per šį laikotarpį sužinojame labai daug. Na, o žmogaus teisų tema tapo svarbiausia mūsų darbe yra apie 2 milijonus žmonių gyvenančių su živ AIDS Karibų jūros baseine. Šios lygos e, yra nemažai, tačiau e, Latino Amerikos šalyse epidemija yra labai koncentruota tarp asmenų iš gyventojų grupės, kurie vadinami gėjais, transseksualais arba mokslininkų vadinami kaip vyrai, kurie turi lytinius santykius su vyrais, kur e, daugiausia koncentruojasi užsikrėtimai. Tačiau e, Salvadorė, sakykime, tai yra 7, apie 7 procentai, o Meksikoje 25 procentai. Taigi skirtumai yra gana dideli. Tačiau Tai yra asmenys, kurie transseksualai, tai yra e, žmonės, kurie mano esantis moteris, tačiau gyvena su vyrišku kūniu. Taigi mes kalbame apie vidurkį nuo 30 iki 35 procentų užsikrėtimų šiuose gyventojų grupėse. Taigi, e, Aišku, mūsų darbė labai svarbi pasaulinė parama, mums, e, ta prasme, pavyksta pasiekti pažangos, siekiant užtikrinti prieigą e, prie gydimo apskritai vidutiniškai. E, šią prasme mūsų rodikliai gana geri, tačiau turime problemų su sveikatos priežios paslaugomis, yra problemų tiekimo srityje ir panašiai. Ir tai, aišku, turi poveikį žmogaus teisėms ir gyvenimo kokybei. Labai nedaug šalių turi prevencijos politiką, kuri būtų skirta šioms gyventojų grupėms. Prevencija yra tas darbas, kuris yra plėtojamas. Matome, kad veikla aktyvėja, ne, tačiau nebūtinai ta veikla yra skirta toms gyventojų grupėms, kurios uh, dažniausiai užsikrečia živ AIDS. Jeigu kalbėsime apie kliūtis, kliūdančias pasiekti sveikatos priežiūros paslaugas ir prevenciją, tai viena vertus yra seksualinės mažumos, tarp kurių lyga labiausiai paplitusi ir e, jų žmogaus teisės, jų supratimu, pažeidžiamos dažniausiai, todėl mums reikia naujoviškos strategijos. Jeigu tos kliūtis, kurios sudaro e, žmogaus teisų pažeidimą tarp šių gyventojų grupė, grupių, pavyzdžiui, e, rengiant sveikatos priežiūros programas ar e, dalinant prezervatyvus, tai tokios programos ne visada turi poveikį, nes e, tokios gyventojų grupės tų grupių nepasiekia tokios programos, nes tos e, grupės yra dažnai diskriminuojamos, joms sunku pasinaudoti viešosiamis e, sveikatos priežiūros paslaugomis, švietimo paslaugomis. Taigi galų gale pastangos, kurios dedamos nepasiekė tų gyventojų grupių. Nuo 2008 ir iki 2009 metų daugiau kaip 200 neapykantos nusikaltimų buvo įvykdyta tokių žmonių atžvilgių, trys ketvirčiai tokių atvejų. Yra Latino Amerikos atvejai. Ir yra daug duomenų apie tokio nusikal... tokius nusikaltimo tipus. Tai yra stigmatizavimas ir diskriminavimas iš visuomenės pusės. Dažnai tai susijęs su institu, <clears throat> institucionalizuotu smurtu. Pačios valstybės institucijos e, tokius žmonės persekėja, vietoj to, kad jiems padėtų. Bet to daug asmenų užsimančių seksualiniu darbu kenčia dėl to, kad, e, žinoma, živ AIDS perdomas lytiniu būdu ir vis dažniau tokie asmenys yra kriminalizuojami. Na, šalia diskriminacijos e, lytinių mažumų atžvilgių. Taigi mums reikia ir toliau teikti paramą žmogaus teisų srityje, kad galėtume pasiekti trokštamo poveikio šios lygos prevencijos prasme. Nes kitai bet kokia nauja strategija ar pokyčiai turės e, ribotą poveikį. Negalima prašyti mūsų valstybių vyriausybių teikti daugiau išteklių, nes didelis e, tokių nusikaltimų ar smurto atvejų skaičius yra, yra tiesiog iš pačių vyriausybių pusės. Vyriausybės, kai kalba apie žmogaus teisės, dažnai nesižvelgia į šiuos aspektus. Labai svarbu pasakyti, kad ES turėtų ir toliau remtų pasaulinį fondą, pasaulinius fondus, nes Latino Amerikoje tai kelia nerima tai, kad pasauliniai fondai pasitraukia iš Latino Amerikos. Labiausiai nerima kelia tai, kad mūsų šalių programos pagrystos e, tarptautinio bendradarbiavimu, o programų tvarumas, tvarumui kyla pavojus, nes jos pagrystos tarptautinio bendradarbiavimu. Mums reikia daugiau lėšų kovojant su žmogaus teisų pažeidimais. Reikia, kad ištekliai pasiektų e, labiausiai kenčiančių žmonės e, gyvenančių su živ AIDS ir seksualinės mažymas. Kai kalbame apie pilietinės visuomenės dalyvavimą, taip pat reikia daugiau išteklių, kad pilietinė visuomenė galėtų padidinti savo vaidmenį stebėjimo, budrumo, prasme, sumažinant lygos plitimą ir leidžiant bendruomenėms plėtotis. Labai ačiū Jums uždėmesi kad išklausėte e, balso iš Junktinės Amerikos iš Perų. Dėkoju už pristatymą. Dabar suteiksiu žodį poniai Todris pristatyti jos veiklą Afrikoje, taip pat jos darbą Afrikos kalėjimuose. Prašom. Dėkoju pakomitečio pirmininkiai už galimybę šiandien pasisakyti. Man didelė garbė čia dalyvauti. Ponas Mikelsen jau kalbėjo apie galybę žmogaus teisų problemų sėtinų su živ. Europos parlamentas Liepos mėnesio rezoliucijoje pripažino, kad gydimas laikantis žmogaus teisų yra esminiai svarbus siekiant veiksmingo globaus atsako živ. Liepos mėnesio rezoliucijoje yra kalbama apie žmogaus teisės. Viena iš jų esminė yra lygios galimybės gauti priežiūrą ir gydimą. Nuo 90-mečio živ ir AIDS pareikalavo 25 milijonų gyvybių. Daugiau negu 35 milijonai dabar yra infekuoti živ. Greunamoji epidemijos jėga yra dar labiau kurstama daugybės žmogaus teisų pažeidimų, įskaitant nelygias galimybės gauti priežiūrą ir gydimasi, ypač tarp tokių pažeidžiamų grupių. Šiandien norėčiau atkreipti dėmesį į migrantus. Tai yra viena pažeidžiamiausių grupių. Taip pat norėčiau kalbėti apie katastrofiškas pasiekmes, kurios gali būti siejamos su živ teigiamais migrantais, su jų negydymu, diskriminacija arba deportacija. Globalios migracijos mastai yra didžiuliai ir jie auga. Remiantis tarptautinė migracijos organizacija, šiuo metu 199 milijonai žmonių gyvena ne toje vietoje, kur gimė, tai sudaro 3 procentus pasaulio gyventojų. Kai pasaulio sveikatos organizacija pripažino, migracija gali turėti rimtų pasiekmių sveikatos apsaugos situacijai ir nuo lygos atsiradimo. Migrantai nekarta buvo pripažinti kaip pažeidžiama grupė, skleidžiant ir platinant živ bei AIDS. E, deja, valstybės vyriausybės nepajėgia užtikrinti, kad tarptautiniams migrantams būtų steigta galimybė gydytis. Vyriausybės apsiribojo e, teigia, kad būtina užtikrinti visuotinį gydimą nuo živ. Jos turi tam tikrų įsipareigojimų pagal tarptautinius įstatymus, tačiau tik kelios valstybės aiškiai pripažino, kad antivirusinių vaistų terapija yra pagrindinių minimalių sveikatos apsaugos paslaugų dalis. ES dažnai sveikatos apsaugos paslaugos yra teikiamos e, remiantis pilietybę arba įvairiais dokumentais. Sveikatos apsauga migrantams neturintiems dokumentų yra teikiama tik nelaimingo atsitikimų atveju, tuomet, kai gyvybė yra iškilusi grėsmė arba gydant lygas, kurios gali kelti grėsmę visuomenės sveikatai. E, galima kalbėti apie tam tikrus apribojimus živ infekuotiems asmenims atvykstant, liekant gyventi kai kuriuose šalyse. Tokie apribojimai išskiria žmonės sergančius živ ir gali išdrausti jiems galimybę įvykti, atvykti į šalį ir joje gyventi. Tai pažeidžia tarptautinės žmogaus teisų nuostatas. Kaip Pasaulio sveikatos organizacija ir UNAIDS pripažino, uh, apribojimai taikymai atvykti ir gyventi šalyje živ infekuotisiems netneša naudos ir sveikatos apsaugos sistemai. Visiškai neseniai tokie apribojimai buvo panaikinti JAV, Namibijoje ir Kinijoje. Tai rodo, kad šalis pripažįsta, kokį žalingą poveikį tokie apribojimai gali daryti. Tačiau Europos, nors Europos komisija ir pasmerkė tokius apribojimus, Apribojimai yra taikomi kai kuriuose ES šalise. Pavyzdžiui, žinoma, kad Vengrijoje živ infekuoti užsieniečiai gali būti deportuoti iš šalies, Vokietijos, Bavarijos žemėje gali būti atsakyta išduoti leidimą gyventi dėl živ. Taip pat ir Slovakijoje žmonės infekuoti živ gali negauti leidimo gyventi. Taigi živ infekuoti asmenys gali būti reportuoti dėl to, kad serga živ. Taip pat jie kenčia ir dėl daugybės kitų problemų. Labai svarbu užtikrinti nuolatinį nepertraukiamą gydimą nuo živ, kai migrantai yra sulaikomi arba deportuojami, pavyzdžiui, Persijos įlankos šalise, Saudo Arabijoje, Junktinėse Arabų Emiratuose asmenys, kurie yra, diagnoz, kuriems diagnozuota živ, yra sulaikomi mėnesiams arba ilgesniam laikotarpiui, nesudarant galimybės gydytis, vėliau jie yra supaprastinta tvarka um, deportuojami, neužtikrinant jokios priežiūros. E, taip pat reikia paminėti, kad deportuotai asmenys susiduria grįžę į savo kilmės šalį su sudėtingomis sąlygomis ir jiems neužtikrinama sveikatos apsauga. Tarptautinė teisė draudžia živ infekuotojų deportaciją ir rekomenduoja atsisakyti tokių asmenų deportavimo. Tarptautinėje žmogaus teisų ir pabėgėlių teisės, teisėje nustatytas negražinimo principas turi būti taikomas. Taip pat negalima deportuoti asmens į kitą valstybę, kuomet yra pagrindo manyti, kad toks asmuo bus kankinamas arba su juo bus nežmoniškai elgiamasi. Europos žmogaus teisų teismas bandė kovoti su živ ir aids infekuotojų deportavimo problema į tokias šalis, kur nėra užtikrinamas arba lengvai prieinamas gydimas antivirusiniais vaistais. E, buvo precedentų, kuomet yra tikrinama pareiškėjo esama medicinos sveikatos būklė. Yra nustatoma, ar, jis, ar jo stadija yra pažengusi, ar galutinė. Taip pat bandoma išsiaiškinti, ar asmuo kilmės šalyje galės būti palaikomas savo šeimos narių ar draugų. 2009 metais buvo paskelbta ataskaita gražinti į rizikos zoną ir toje ataskaitoje yra pateikiamos rekomendacijos Europos parlamentui vykdyti įsipareigojimus netaikyti taikyti negražinimo nuostatą. Taigi rekomendacijos. Pirmiausia, mes rekomenduojame, kad parlamentas patvirtintų re rezoliuciją skatinančią valstybės narės teikti gydimą nuo živ migrantams su tokiamis pačiamis sąlygomis kaip ir savo pačių piliečiams, e, skubiai panaikinti živ infekuotiems asmenėms taikomas įvažiavimo ir gyvenimo šalise nuostatas, taip pat užtikrinti, kad e, sulaikyti imigracijos e, sulaikymo centruose būt, galėtų naudotis e, sveikatos apsaugos paslaugomis, taip pat užtikrinti, kad živ teigiami asmenys nebūtų deportuojami į tas šalis, kuriuose negali gauti gydimo arba socialinių paslaugų. Kitas dalykas. Reikia pripažinti, kad žmonės infekuoti živ kiekvieną dieną migruoja ir raginame ES institucijas padėti valstybėms e, imantis tarptautinių gydimo iniciatyvų. Galiausiai mes norėtume, kad ES institucijos e, į savo darbotvarkę įtrauktų mokslinių tyrimų klausimą. Būtina, kad vyriausybės e, renktų uh, išsames ataskaitas rinktų informaciją apie deportuojamus živ infekuotus asmenis. Ir atsižvelgiant į migracijos mastus, mes negalime, kalbėdami apie savo sveikatos strategijas, diskriminuoti migrantų. tik imdamėsi bendrų tarptautinių paslaugų, nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės organizacijos ir donorai galės panaikinti migraciją, diskriminaciją prieš živ infekuotusius. Ačiū Jums už tai, kad manęs išklausėte. Man labai malonu paskelbti šią ataskaitą Human Rights Watch, Europos AIDS gydymo grupės ir Deutsche AIDS Hilfe vardu. Speakers. What we have lastly heard. Ačiū visiems pasisakiusiems. Tai jie liudija, kad Liepą mes buvome teisūs, kai raginome rinkti informaciją apie žmogus teisų situaciją žmonių sergančių živ ar AIDS. Mano nuomonė, kad čia mes regime tiesioginius diskriminacijos situacijų pavyzdžių, kaip kad e, Bavarija neišduoda leidimų gyventi žmonėms, kurie čia atvyksta e, sirgdami živ AIDS. Taigi gerai, kad mes atsižvelgime į tokią situaciją. Dabar norėčiau paprašyti Europos komisijos atstovo pasisakyti, po to ateis eilė kolegų klausimams. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai e, ilgai nekalbėsiu. Norėčiau tarti keletą žodžių apie ryšį tarp žmogaus teisių ir živ AIDS. E, Liepos 7 parlamentas patvirtino savo rezoliuciją ir komisijos vicepirmininkė, ponė Ashton, tris aspektus įvardino kovoje su živ AIDS ir dėl ryšių tarp živ AIDS ir žmogaus teisų. Pirmiausia, e, sergančiųjų pažeidžiamumas ir jų palikimas likimo valiai. Ir tas pažeidžiamumas nuolat auga, jei jų pagrindinės teisės nėra užtikrinamos. Antras, tai yra diskriminacija ir stigmatizavimas, tas regimas daugelįje šalių, ten diskriminuojami živ AIDS sergantieji, nesuteikiama teisė į darbą, sveikatos apsaugą. Ir trečia, ryšys tarp žmogaus teisių ir tinkamo atsako į živ AIDS epidemiją. Jei mes norime taikyti tinkamą prevencinę strategiją, plataus masto gydimus, visą tai neįmanoma tol, kol sergantieji yra priversti slėptis ir tai kartu daro žalą e, visuomenės sveikatai, taigi situaciją reikia keisti. E, nuo to laiko e, vyriausiai galiotinė komisijos vicepirmininkė dalyvavo daugelį svarbių konferencijų vienoje, po to Junktinių tautų generalinė asamblėja, o galiausiai spalio mėnesį vyko konferencija dėl naujų priemonių kovoje su živ AIDS, malarija ir tuberkuliozė. Turime suvokti, kad egzistuoja ryšys tarp živ ir AIDS, tai padės geriau kovoti su šią epidemiją per konferenciją vienoje e, komisarą dalį e, e, pasisakė o žmogaus, Europos žmogaus teisų agentūra paskelbė e, ataskaitą apie tai, kaip reikia ginti e, živ atsargančių žmonių teisės. Apie tai buvo kalbama ir diskutuojant apie tūkstančio tikslų įgyvendinimą. Ir vadovų taryba 10 metų birželio mėnesį yra išreiškusi nuomonę, taip pat Junktinių tautų generalinė asamblėja yra prieimiusi dokumentą. Taigi daugelį dokumentų pripažin, pripažįstamas ryšys tarp živ AIDS. Galiausiai ketinama e, kurti pasaulinį fondą kovai su živ AIDS. E, komisija pažadėjo skirti šiam fondui jau 330 tūkstančių eurų, taip pat investuoti iš žmogiškosius išteklius bei a, daug a, valstybių ir privačių fondų yra pasirengusios skirti šiam tikslui lėšas. E, mes siekiame, kad E, kuo greičiau būtų patvirtintas 11 metų biudžetas ir e, pažadėtos lėšos galėtų būti realiai skirtos. E, komisija, valstybės narės vystys politinį dialogą su partneriais, siekiama, mm, kad būtų užkirtas kelias sergančiųjų persiekimui, diskriminavimui, taip pat seksos ryties darbuotojų žeminimams. Akivaizdu, kad pažengėme į priekį, užtikriname milijonams žmonių prieigą prie gydimo, bet ši fait e, plotmėje egzistuoja dar daug problemų. Joms reiks skirti dar daug dėmesio, turiuomenį gydimą, prevenciją bei sergančiųjų pagrindinių žmogaus teisų užtikrinimą. E, ponas pirmininkas Baroso New York'e paskelbė savo bendruosius tikslus ir komisaras Piebalk siekė skirti didesnę pagalbą ketvirtajam ir penktajam tikslui gyventinį, būtent vaiko ir motinos sveikatai. Šiuos tikslus kol kas sunkiausiai sekasi įgyvendinti. Ir tai akivaizdu, kad egzistuoja glaudus ryšys su šeštoju tikslus, živ AIDS. Daug, nemažai moterų, ypač nuo Saharoje, yra mm, infekuotos živ AIDS, nemaža dalis 15-25 metų moterų procentas serga, taigi Taip trumpai pristačiau situaciją nuo Liepos iki šiandien. Ačiū. Tikrai buvo pastebėjama, kad vyriausiai galiotinė aktyviai domėjosi šio klausimu per mūsų Liepos mėnesio plenarinę sesiją. Taigi į tai turime kreipti dėmesį. Taip pat dabar norėčiau pakviesti vystimosi komiteto vicepirminkę Korinkretų pakalbėti apie živ AIDS e, problemą vystimosi srityje. Ačiū, ponia pirminkė. Noriu pasveikinti Jūs, kad suorganizavote šį klausimą ir pakvietėte mūsų komitetą į šią diskusiją, kuri yra labai naudinga ir įdomi. Noriu padėkoti prelegentams ir kaip vystimėsi komiteto vicepirminkė norėčiau papasakoti apie tai, ką darome mes. Pirmiausia, apie Afriką į pietus nuo Saharos, kur susirgymų ar e, yra 68 procentai visame pasaulyje ir žmonėms e, šiame regione reikia ypatingo dėmesio. Šios priemonės, kurios jau taikomos, turi būti sustiprintos, kad būtų galima sumažinti epidemijos paplitimą ateityje. Mes taip pat ypatingą dėmesį skiriame moteriams ir vaikams, ypač E, tose šalise, kur e, e, lygos paplitimas tarp moterų ir mergaičių yra didelis. Daugelis tokių moterų užkrečiamos dėl lytinio smurto ir neseniai diskutavome apie situaciją Konge, apie žaginimus Konge, turėtume ir toliau kalbėti apie tai ir ieškoti sprendimo E, šiai problemai. E, daugiausia, blogiausia situacija e, ir seksualinio smurto pasitaiko Pietų Afrikoje ir Konge. Dauguma moterų ir vaikų yra užkrečiami jų motinų, todėl, todėl politika turėtų daugiausia kreipti dėmesį į moterų situaciją. E, reikia pagerinti prieigą prie e, prevencijos, sveikatos priežiūros ir gerinti politiką, kuri būtų skirta labiausiai e, rizikingoms grupėms. Aš nenoriu pratesti per daug šios diskusijos savo ilgesniais komentarais. Labai ačiū, pakvietėte mus į šį posėdį. Ačiū dabar, ponė Sinker. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad surengėte šią diskusiją. Pats laikas e, e, galvoti apie šias problemas. Aš buvau nusivylusi, sužinojusi, kad kai kurios valstybės narės netinkamai e, sprendžia šias problemas, nors ir pamokslauja visam pasauliui. Tačiau ne vienas pasisakiusių neminėjo popiežiaus Benedikto pareiškimo, kad dėl kontracepcijos leidimo Latino Amerikoje, kur yra daug e, katalikų, tokia bažnyčios pozicija turbūt turėtų gana rimtą poveikį. Kaip jums atrodo? Ačiū už e, pastabas ir klausimą. Gal galėtume suteikti žodį dabar mūsų svečiams. UNAIDS ponas Mikelsenas. Galbūt galite pakomentuoti tai, ką girdėjote ir atsakyti į klausimą. Labai ačiū, noriu padėkoti komisijai už jų pasirežimą spręsti živ AIDS problemas. Labai svarbu užtikrinti, kad po 2011 metų, kai dabartinė programa, jos galiojimas pasibaigs, kad atsirastų naujos politikos priemonės. Tai yra labai svarbu. Ir tikimės taip pat, kad pone Ašton aiškiai pasakė, kad e, nori į savo e, portfelį įtraukti ir žmogaus teisų bei živ AIDS klausimą dėl specifinio popo, eh, popiežiaus klausimą <laughs> ir jo AIDS reakcijos. Ši pastaba, kurią pateikė popiežius, tai yra turbūt vienas nedidelis, bet pirmasis žingsnis, kalbant apie prezervatyvus, kurie iš tikrųjų gali padėti žmonės apsisaugoti nuo živ AIDS. Keista, kad po tiek metų žengtas tik toks mažas žingsnelis. Tačiau iš tikrųjų gerai, kad katalikų bažnyčia, bent kai kurie jos atstovai, mato, kad yra būtinybė apie tai kalbėti. Ir, aišku, mes tikėtumėmės iš Vatikano daug drąsesnių pareiškimų. Ačiū, ponė Mikelsinai. Ponas Kabelo. Hmm. Labai ačiū. Galbūt galėčiau šiek tiek pasakyti, kad e, žmogaus teisės ir jų gynimas yra universalios idėjos. Ir e, Latino Amerikoje žmogaus teisės yra pažinėjamos gana dažnai ir jeigu norime padaryti poveikį kovoje prieš živ AIDS, tai turime dirbti ir šiame fronte. Labai sunku e, kartais būna ką nors daryti, kai vyriausybės pačios e, pažinėja žmogaus teisės ar pati visuomenė. Tai nepadeda užtikrinti prevencijos ar e, kenčiančių žmonių gydimo. Kai dėl popiežiaus žodžio, žodžių, tai galbūt galima vertinti kaip pažanga, tačiau, man atrodo, dar liko nueiti labai toli. Peru visai neseniai mes rengėme kampaniją, prevencijos kampaniją e, ir dalyjame prezervatyvus. Pakako, to pakako, kad e, kardinalas Peru ėmė prieštarauti e, šiai kampanijai ir tuomet vyriausybė nutraukė kampaniją. Ir tuo darbu užsieima tik tai NVO, nes vertinama, kad šių problemų viešinimas yra labai jautrus. Na ir tai, aišku, nepadeda prevencijai. Pone Todris, gal galėtumėte papasakoti apie HIV, AIDS ir HIV problemas Afrikos kalėjimuose? Ačiū. Norėčiau padėkoti komisijos ir pakomitės čia pastangas kovojant su živ ir gerbant žmogaus teisės. Taip pat labai trumpai apie prezervatyvų naudojimą. Turiu pasakyti, kad labai daug dar ką reikia nuveikti, ypač Afrikos kalėjimuose. Visai neseniai atlikau tyrimą Zambijos kalėjimuose ir mūsų pastebėjimai buvo tokie, kad yra atliekama daugiau tikrinimų ir diagnozavimas yra atliekamas kai kuriuose miesto kalėjimuose, tačiau to negalima pasakyti apie AIDS diagnozavimą kaimo kalėjimuose. Taip pat nėra taikomi tinkami prevencijos metodai, ypač dėl to, kad Zambijoje yra traukiama atsakomybė už seksualinius santykius tarp tos pačios lyties. Taip pat niekas neskatina naudoti prezervatyvų. Dėl to prezervatyvai nėra ir daliname. Taip pat, kalbant apie sveikatos apsaugą, reikia užtikrinti tokias prevencinės priemonės kaip prezervatyvų dalyjimą ir tai yra labai svarbu kalėjimuose, kur paplitę homoseksualų santykiai. Kalbant apie kalėjimus Afrikoje, mes matome šiekios tokios pažangos, pripažįstant živ epidemiją kalėjimuose, mes matome, kad yra pasiekta pažanga gydant. Kalbant apie tuberkuliozę, reikia dar labai daug ką nuveikti. Daugelį valstybių mes matome, kad kalėjimai yra perpildyti Taip pat yra perpildyti ir iš anksnio sulaikymo centrai tokiamis sąlygomis, kai nėra vedinimo, e, kai yra skatinama živ ir tuberkuliozės plitimas. Kalėjimai yra ta vieta, kur infekcija yra labai paplitusi. Nėra užtikrinimas tikrinimas dėl tuberkuliozės, taip pat ir gydimas nuo tuberkuliozės bei gydimas nuo živ ir AIDS. Ir kalėjimai yra tikra grėsmė tiek kaliniams, tiek ir platesnėms bendruomenėms. Taigi dar tikrai reikia labai daug ką nuveikti šioje srityje. So, uh, Ačiū, ponė Todrys. Dabar norėčiau suteikti žodį ypatingam mūsų svečiui, kurio klausimas yra iš dalies susijęs su mūsų svarstomu klausimu tai yra ponas Kato David Kisulėm. Visi girdėjome apie tas baises mm, žinias iš Ugandos, kur yra kriminalizuojami homoseksualūs santykiai. Taip pat girdėjome, kas atsitiko uh, su dienraščiu Rolling Stone, kur buvo publikuotos homoseksualių asmenų fotografijos ir buvo skatinama net žudyti tuos homoseksualius asmenys. Taigi norėčiau steigti galimybę pasisakyti ponui Kisulin, kad jis pristatytų šį klausimą ir pasakytų, kad e, mes turėtume skirti daugiau dėmesio savo pakomitetie šiam klausimui. Taigi turime galimybę išklausyti, kasgi vyksta Ugandoje. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Leiskite man pateikti naujausios informacijos apie įvykius Ugandoje. Ugandos komitetas dirba pagal atitinkamus įstatymus, baudžiamąjį e, kodeksą kuris numato įkalinimą už tam tikrų santykių palaikymą. Tai skatina neapykantą ir homofobiją. Ir parlamentaras pateikė įstatymo pasiūlymą nukreiptą prieš homoseksualius asmenis. Tame įstatymė siūloma griežtinti bausmes už homoseksualumą. Užsienio reikalų ministras išanalizavęs projektą kalbėjo apie bausmių įvedimą. Pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos siekia padėti pažeidžiamiems asmenims ir išvykti iš šalies. Atitinkamų komitetų dėka buvo patvirtinti tam tikri dokumentai. Tiek žiniasklaida skatina neapykantą ir diskriminaciją ir skatina įsitraukti vyriausybę. Vyriausybė institucionalizavo homofobija, ji negina mažumų. Homoseksualai ir kiti kreipiasi į visuomenę. Pasirodė ir kitas leidinys, kuris skatina keršyti homoseksualiems ir transseksualiems asmenims. šiuo metu svarstomas įstatymas laukia antrojo skaitimo komitete. Ir etikos ministerija spaudžia priimti šį dokumentą iki 11 metų kovo mėnesio. Nesiklausoma į visuomenės nuomonę, nesikonsultuojama su homoseksualais ir kitais asmenėmis. Afrikos lesbiečių koalicijai nebuvo leista teikti savo rekomendacijų. Tai priešina Afrikos komisijos ir Junktinių tautų žmogaus teisų komiteto nuostatas. Prieš porą dienų Kenija taip pat kalbėjo apie šį klausimą, svarstė galimybę sulaikyti LGBT asmenis. Taigi reikia užkirsti kelią šių asmenų žudimui, reikia pasirūpinti, kad žmonės būtų nubausti. Taip pat reikia laikytis įsipareigojimų pagal įvairias tarptautinės konvencijas ir susitarimus. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją ir sako, kad atkreips dėmesį į labai svarbų jūsų pranešimą. Taigi aš prašau, kadangi čia dalyvauja labai daug svarbių asmenų, paspausti vyriausybės laikytis žmogaus teisų ir išanalizuoti, kokį poveikį daro tokie veiksmai visuomenės sveikatai. Pirmininkė, kaip sakiau, Prie šio klausimo mes sugrįšime kitais metais. Man labai malonu pasakyti, kad dalyvaujant svarbiems asmenims mes aptarėme kovos su živ AIDS svarbą. Rytoj pasaulis minės pasaulinę AIDS dieną ir turiu pasakyti, kad daugelis žmonių prisimins šį svarbų klausimą būtent rytoj. Diskusijos ir klausimas šiuo klausimu yra baigtas. Norėčiau paminėti, kad kitas pakomitečio posėdis numatytas gruodžio 6 dieną, jis prasidės 3 valandą pirmadienį. Taigi klausimas yra baigtas, o dabar prasidės išplėstinio biuro posėdis, kurio metu vertimas nebus teikiamas.